A rilento iniziamo. Buongiorno a tutti e a tutte. Abbiamo. Labas rytas. Pradėkime mūsų darbą. Darbo atverkėje šiandien. Turime keitimąsi nuomonėmis su ponia Asiliadu yra Europos komisijos atstovė ir atsakinga už kovos su prekyba žmonėmis koordinavimą. Kovos su prekyba žmonėmis koordinavimą. 2013-aisiais Junktinių tautų organizacija priėmė rezoliuciją ir Liepos 30 yra kovos su prekyba žmonėmis diena. Junktinių tautų organizacija nusprendė, kad tokios dienos reikia tam, kad žmonės daugiau žinotų apie asmenys nukentėjusios nuo prekybos žmonėmis, kad būtų galima skatinti tų asmenų teisės. E, Prekyba žmonėmis yra vienas iš didžiausių žmogaus teisių pažeidimų. Žmonės tampa paprasčiausiomis prekėmis. Kodėl žmonės tampa pažeidžiami ir tampa uh, prekybo žmonėmis e, aukomis. Atsakymas yra sudėtingas, taip įvyksta dėl skurdo, dėl ginkluotų konfliktų, dėl gamtos e, katastrofų. Tai yra pagrindiniai veiksniai, dėl kurių žmonės palieka savo namus ir paskui tampa uh, prekybo žmonėmis uh, aukomis, smurto aukomis. Turint omenyje, jog šis reiškinys yra be galo daugialypis ir sudėtingas, yra sunku su juo kovoti tarptautiniu lygmeniu. Junktinių tautų generalinė asamblėja 2010 metais priėmė bendrą veiksmų planą kovos su e, prekyba žmonėmis. Ten yra numatyti konkretus veiksmai, siekiant užkirsti kelią šiam reiškiniui bei padėti e, aukoms Taip pat e, tuo e, siekiama patraukti atsakomybę e, atsakingus asmenys ir numatoma partnerystė tarp vyriausybių, pilietinės visuomenės ir privataus sektoriaus bei žiniasklaidos. 2011 m. ES direktyva dėl kovos su prekyba žmonėmis ir aukų apsaugos yra ES teisinės pagrindas veikiančioje srityje. Ši direktyva įsteigė um, kovos su prekyba žmonėmis koordinatoriaus e, postą, kuris koordinuoja įvairių dalyvių, įvairių šio proceso dalyvių veiklą. 17 metais Junktinė tautų generalinė asamblėja e, prieėmė politinę deklaraciją, kurioje pripažįstama, jog e, migrantai ir pabėgėliai yra pažeidžiamiausi ir e, jiems kyla didžiausia rizika tapti prekybos žmonėmis e, aukomis. Ir ten kalbama apie tai, kaip e, reikia kovoti su tuo reiškiniu, kaip turi būti identifikuojami asmenys, kuriems kyla didžiausia rizika. Europos parlamentas 16 metais priėmė rezoliuciją Dėl prekybos žmonėmis pranešėja šito klausimu buvo Barbara Lokbiller. Šiandien norėčiau pasveikinti mūsų viešinę, ponę Miriją Vasilijadų. Jis yra e, kaip tik tai kovos su prekyba žmonėmis koordinatorė. Žodis jums dešimčiai minučių. Prašom. Dėkoju Dėkoju už kvietimą dalyvauti šiame keitimėsi nuomonėmis, minint e, kovos su prekyba žmonėmis e, dieną. Aš e, norėčiau padėkoti parlamentui už tai, kad parlamentas imasi ryštingų veiksmų, fiksuodamas prioritetus kovos su prekyba žmonėmis bei už pastangas E, įgyvendant šį procesą bei ES prioritetus, tiek kiek tai susiję su išorės e, dimencija, mes e, prieimėme komunikatą. Tas komunikatas buvo palankiai sutiktas valstybėse narėse. Taip pat pilietinės visuomenės, nevyriausybinių organizacijų bei Europos parlamento, parlamento pranešėjų. Mes E, koncentruojame savo dėmesį ties prevencijos priemonėmis ir čia fiksuojame tam tikrus prioritetus. Pagrindinis prioritetas yra kovoti su nusikalstamais tinklais ir organizacijomis, siekiant e, užkirsti kelią šiam reiškiniui. Antras prioritetas - aukų apsauga ir jų teisų apsauga, Parlamentas kaip tik tai akcentuoja tai, tačiau aišku, mes turime užtikrinti, kad nacionaliniu lygmeniu būtų prieiga prie šitų teisų apsaugos. Ir trečias e, prioritetas, čia mes e, įkvėpimą ieškame rezoliucijoje, tai yra atsakomybės užtikrinimas ne tik tai ES, bet ir už ES ribų. Ir čia būtent pasireiškia ta išorės dimensija. Mes taip pat uh, renkame kuo daugiau informacijos apie šį reiškinį ir siekiame užtikrinti, kad politiniai prioritetai ir finansavimas būtų nuosekliai siejami. Prekyba su prekyba žmonėmis yra labai rimta organizuoto nusikalstamumo forma. Tai remiasi tuo, jog e, yra labai glaudus ryšys tarp e, pasiūlos ir paklausos. Ir e, pasaulyje gali būti įmamasi daug įvairiausių priemonių, tačiau, kuomet yra paklausa ir yra pasiūla, tokiamis sąlygomis visuomet susidaro sąlygos uh, pasinaudoti pažeidžiamais žmonėmis, kalbant apie lėšas. Tai čia e, yra legalių sektorių veikiančių nelegaliai tam tikrose srityse ir atvirkščiai. Šiomis sąlygomis mums labai svarbu imtis prevencijos priemonių, siekiant užkirsti kelią tam reiškiniui, ne tik tai e, paskirties valstybėse, tikslo valstybėse, bet ir kilmės valstybėse. Mes susidurėme šiame kontekste su nusikalteliu nebaudžiamumu ir e, su e, aukų apsaugos problemomis. Mes turime imtis priemonių, kad e, e nebaudžiamumas pasibaigtų visoje e, prekybos žmonėmis grandinės plotmėje. pat svarbu, kad e, baudžiami būtų ir tie, kurie naudojasi priekybos žmonėmis aukų paslaugomis, kas atveža tos žmonės į Europą. Tuos, kurie yra pasirengę, žinodami situaciją ar nežinodami jos, e, išnaudoti tos žmonės. Pavyzdys. Pavyzdžiui, jauna moteris, o kartais vaikas, pavyzdžiui, iš Nigerijos e, atvežama čia. Ir pasakysiu, kodėl Nigerija naudoju kaip pavyzdį. Atvyksta ji į Briuselį. Ir į tą visą žmogaus atsiradimo čia grandinę ir įsitraukia daugybė žmonių. E, nu, šiandien noriu pasakyti štai ką. Mes atrodo priimame tą faktą, kad kažkas yra pažeidžiamas ir kaip savaime suprantamų dalykų tampa tai, kad tas žmogus bus išnaudojamas. Bet jeigu kažkas yra pažeidžiamas, juk taip neturėtų būti. Mes sakome, na taip, tų laukų yra daug dėl karo, dėl klimato kaitos, dėl lyčių neligybės. Na ir galiausiai tie žmonės bus išnaudojami. Mano klausimas būtų toks. Ar tikrai tie žmonės turi būti išnaudojami dėl to, kad yra pažeidžiami? Ar taip gali būti dėl to, kad kažkas e, nukenčia dėl to, kad gal kilmės šalyje nebu, neturėjo galimybės gauti teisininko pagalbos? Ir štai Romoje ar Briuselėje atsiranda daug jaunų moterų. 11 val. vakaro ir to, tos merginos yra kitokios, jaunos, gal pernelyg pasitikinčios. Ir mes galime elgtis dviejopai, galime paklausti, gal tu alkana, gal tau padėti kuo nors. Arba galime tiesiog paklausti, kiek, kiek kokia kaina. Ir dažnai žmonės yra linkę nesiūlyti pagalbą, o klausti, kiek tas žmogus kainuoja. Tai štai, man atrodo, tą nebaudžiamumo kultūrą laikas yra pakeisti. Reikia paraginti valstybės narės kriminalizuoti tokią praktiką. Ir direktyvoje būtent taip ir yra pasakyta, valstybės narės turi laikyti kriminalinę veiklą tai, kai e, naudojamasi e, prekybo žmonėmis aukų paslaugomis. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad nėra tokios kitos veiklos pasaulyje, kai žmonės žino, kad naudojasi išnaudojimo žmogaus paslaugomis ir už tai nėra baudžiami. Iki 17 metų e, Nigerijos mergaičių išaugo 600 procentai skaičius. Jos buvo prekybo žmonėmis aukos. Buvo pasiteltas viduržėmio jūros kelias ir jos pateko Europos. Apie 9 tūkstančiai merginų e, dabar dažniausiai. Jos yra iš Edo valstijos, kur, e, iš kur atvažiavo čia ieškoti geresnio gyvenimo. Jie atvažiavo ir dėl to, kad Europoje rinka didesnė. Tai reiškia, kad yra ir pasiūla, ir paklausa. Ir tie dalykai tarpusavį yra susiję. UNODC organizacija tai yra pateikusi savo statistiką, pagal kurią lyg tai aiškėja, kad kuo labiau esam turtingi, tuo labiau esam linkę naud, išnaudoti žmonės, rinktis kuo pigesnės paslaugas. Ir tai yra siaubinga tendencija. E, skaičiau, pavyzdžiui, apie sekso vergės, kurios patenka Europos Sąjungą. E, bet esu skaičius ir apie tokias, kurios tengiasi pasprūkti iš tos sekso vergijos. Žyra tokių, kurie bando sukurti paklausą tam. 9000 merginų iš Nigerijos. Tai kaip tos merginos paliko savo šalį, niekam nemačius, kaip jos išvažiavo ir kaip jos čia atsidūrė. Tad kas naudojasi tų merginų paslaugomis? Jums leidus norėčiau apibendrinti. Aš parlamente, kitose komitetuose kalbėjau apie šią problematiką. 9000 moterų ir merginų 2016 metais pačios vienos atvyko į Europą ir tik tiek jų buvo identifikuota kaip atvykusių, o kiek ne, neidentifikuotų. Jos nukentėjo. Sakykime, kartais septyni klientai per dieną, kartais jų būna 20. 350 dienų per 2016 metus, tai yra apie pusę milijardų eurų vien skaičiuojant tuos sandorius tarp e, prievartautojo, to išnaudotojų žmonių ir aukos. Tai štai. Ir auka faktiškai neišlošia nieko toj situacijoje. Mes kalbėti galime apie ką tik norime - sienų atverimą, didesnę apsaugą koms ir panašiai, bet e, ta prekyba žmonėmis veikia. Kodėl? Todėl, kad tai yra pelninga. Du trečdaliai aukų yra uh, e, ES pilietės na, net nenoriu čia leistis į detalės. Viskas sukasi apie pinigus, viskas sukasi apie tai, kad mes esame linkę užmerkti akis ir nematyti tos situacijos, kad kai žmonės yra pažeidžiami, tai jie gali būti išnaudojami. Man atrodo, laikas tokią logiką nutraukti. Čia kalbame tik apie vienos formos išnaudojimą. Per metus vienu keliu e, tiek atvažiuoja, bet kiek išnaudojama moterų, merginų, vyrų, vaikinų, e, per kiek kelių, kur jie kaip jis atsiduria. Įsivaizduokite, kokie pinigai čia sukasi, kas moks, moka mokesčius už tai, niekas. Bet juk negalima šitaip elgtis, ne, negalima tiesiog nieko nedaryti, juk vyksta sandoriai, kurie neapmokestinami. Na, man atrodo, laikas yra sustabdyti tą nebaudžiamumo kultūros įsigalėjimą, reikia šviesti šeimas kilmės šalyse ir taip pat svarbu šviesti ir tuos, kurie nori išnaudoti priimančiosiuose šalyse žmonės dėl jų pažeidžiamumo. Praeitą savaitę, tiksliau prieš dvi savaitės, sako kalbėtoje, dešimt ES agentūrų ir didžiuojusiu tai sakydama, pasirašė bendra, bendradarbiavimo sustarimą kovai su prekyba žmonėmis. E, agentūros įgavo naujų įgaliojimų ir tai tikrai labai svarbus žingsnis, kalbant apie išorinę dimenciją. ES tai labai svarbus žingsnis, prasidėjo koordinavimo darbas, jis jau vyksta ir mes stengiamės tarpusavį komunikuoti. Dėl, yra agentūrų, kurios dirba prie policijos bendradarbiavimo, prie e, prieglopščio reikalų, prie kitų konkrečių dalykų. Ta informacija galima rasti mūsų tinklalapyje ir tai atspindi ES prioritetus kovoje su priekyba žmonėmis. E, noriu pasakyti, kad teiksime antrą pranešimą, dabar jį rengiu dėl kovos su prekyba žmonėmis. E, valstybės narės pateikė savo informaciją, mes e, dabar baigėme vertinimo procesą ir naudojamės statistiniais šalių pateiktais duomenimis. 2016 metais tą situaciją ir apžvelgsime, baigsime renkti tą pranešimą ir taip pat toliau gyvensime komunikavimo veiksmus. Baigiu savo pasisakymą ir norėčiau paraginti parlamentą dirbti kartu, kad baigtųsi nebaudžiamumo kultūra ir kad nebebūtų sakoma ir toliau savo, kad jeigu tas žmogus yra pažeidžiamas, tai jis gali būti ir išnaudojamas. Man atrodo, tą logiką tikrai yra seniai laikas pakeisti. Ačiū. Thank you, grazie. Grazie per... Dėkuoju. Dėkuoju už jūsų pranešimą. Dabar e, išklausysime Suoja Katrizą. Jums taip pat 10 minučių. Ačiū. Norėčiau e, padėkoti žmogaus teisų pakomitečiu iš kvietimą. E, džiugu dalyvauti šios dienos renginė. Noriu pasidalinti informaciją ir kalbėti apie tai, kaip šimtai tūkstančių moterų ir vaikų, kurie uh, E, nėra, girimi, ne, nėra girdimi, ne, negali kalbėti už save. Kaip ankstesnė prelegentė pažymėjo, e, skurdas ir e, kitos situacijos lemia tai, kad žmonės migruoja. Jie migruoja todėl, kad jie gyvena tiesiog neįmanomomis sąlygomis ir tai priverčia juos ir tapti pažeidžiamais, kaip žinome, kad moteris labiausiai nukenčia nuo to, skurdas labiausiai uh, E, jas e, pažeidžia, nes iš tiesų didžiausia našta ir labiausiai pažeidžiamos dėl skurdo e, yra kaip tik tai moteris. Ir e, galiu e, pasakyti, kad esu bendravusi su e, Italijos tarnybom atsakingom už, už migrantus, lankiausi migrantų stovyklose Italijoje ir ten iš tiesų mačiau šimtus nigeriečių moterų, betų moterų, kuriuom teikiam paslaugos. Ir viena, vienas iš klausimų, kuriuos užduodam, yra toks, jeigu jos būtų žinojusios, kokia rizika, kokie grėsmė joms kils kertant viduržėmio jūrą. Ar, ar būtų tai dariusi, tai žinojo apie tą riziką, taip jos atsėjo, kad žinojo apie tą riziką, bet vienintelė alternatyva buvo tokia, arba lietai mirti savo gyvenamosiomis sąlygomis, ar pabandyti vis, visgi uh, kirsti jūrą į kitą krantą, kur žino, kad gyvenimas bus geresnis. Ir mes žinome, kad uh, daug situacijų yra, na, yra tokios, kurios patiria nigeritės moteris. Yra tam tikra, tikra praktika, kad e, tie, kas juos eksploatuoja, kas jomis prekiauja, gali tai daryti be jokių tarsi, in, investicijų. Paaiškinsiu, ką turiu galvoje. Pavyzdžiui, nigeriečių moterų atveju, žinoma, kad jiems na, visiškai nereikia jok, jokios fizinės kontrolės. Tai tie, kas jomis prekiauja, iš tiesų žino, kad nereikia jų kontroliuoti, nes iš tiesų netgi prie, prieš išvykstant jom jos turi tokios patir, patirties, nors labai, labai dažnai tai neatspindi šalies tradicijų ir to, kuo, kuo tiki žmonės, bet tie, kas prekiauja, iš tiesų pasinaudoja pas, pažeidžiamumu. Uh, ir e, jie žino, kad jos paklus išnaudotojams. E, tarkim, e, iš jų atimami drabužiai, pavyzdžiui, yra, jos priverčiamos kažką išgerti ir, ir turi duoti priesaiką prie, prie šventyklos, kad paklus. Ir jau žino, kad turi paklusti. Ir e, žinau, kad turės susimokėti didelės sumos pinigų išnaudotojams nuo 40 iki 60 tūkstančių e, eurų ir turės tai padaryti per labai trumpą laikotarpį. E, kas Europoje laikoma migracijos krize, dažniausiai yra kažkokie tai skubus, skubiai sprendžiami atvejai kad reikia kažkaip tai greitai reaguoti į tai. Bet, e, bet dabar pagalvokim, kiek tai trunka, daugiau negu 30 e, metų. Iki tol to nevyko. Tai tiek laiko praėjo ir iš tiesų, kaip atsitiko taip, kad šitos problemos nėra sprendžiamos sistematiškiau. Kur, kodėl e, nebuvo bandoma pasigilinti į priežastis, kodėl tie žmonės nusprendžia kažkur tai keliauti Europa, vakarai e, milijardus skiria gynybai, milijardus skiria tam, kad uždarytų sienas. Kodėl aš paminėjau, kad klausiu moterų, žinojo apie tą tai riziką? Ne, nesvarbu, kiek stengsiuosi uždaryti sienas, kiek, kiek bandysiu užtverti kelią tiem žmonėm, stat, gali statyti uh, E, tvoros iki, iki dangaus, žmonės vis tiek keliaus, judės, visuomet tai darė ir darys. Klausimas yra toks, e, kaip išvengti to, kad tas judėjimas, kad ta migracija nesukurtų tokių situacijų, kaip kad dabar yra, kaip užkirsti tam kelią, kaip užtikrinti, kad netgi mūsų pačių žmonės, kad patys vakariečiai nebūtų išnaudojami. Nes iš tiesų Išnaudojimo yra įvairiausio, kalbant apie priekybą žmonėmis pačioje Europoje. Ir, ir situacija yra tokia, bet kaip tam užkirsti kelią ir matome, kad sprendimų nėra rasta, bet iš tiesų jie galimi. Ir tokios organizacijos kaip mano, kaip tik tai dirba, na, dirba su minimaliais ištekliais, kad užtikrintų kad viena vertus kad e, tiems, kas atkeliauja į Europą, būtų sutikta parama, e, pastogė, kad turime padėti jam, nes jų gyvenimai sugriūti yra, bet kita vertus ir yra kita pusė. Reikia galvoti apie priežastis, reikia kalbėtis su žmonėm kilmės šalise, pasiaiškinti, kodėl, kodėl jie tokie nelaimingi yra, kad jie iš ten tiesiog neiškeliautų. Kodėl jie išvyksta, todėl kad jie mato, kad ten, kur jie gyvena, jie neturi jokių galimybių, neturi e, jokios e, ateities savo ir savo šeimai. Ir pagalvokime, koks yra šiolaikiškas gyvenimas. Tai yra socialinė žiniasklaida, informacija iš karto, kada nori galima gauti. Ir jie mato, kad e, kiti išvyksta. Ir, ir jie nori to paties, nes mes visi norime pagerinti savo gyvenimo sąlygas ir kaip tik tai tos moteris e, to ir nori. Tai ką mes darome, teikiame paslaugas e, Italijoje, prekybos žmonėmis aukomis, teikiame jiem pastogę, padedam jiem gauti paslaugas, e, padedam sus, susikalbėti, padedam mokytis kalbos. Bet iš tiesų tai yra tik tais kaip pleistro klijavimas ant didžiulės žiūrinčios žaizdos. Uh, na, tai iš tiesų neišsprendžia e, problemos ir turime galvoti, kaip tos klausimus spręsti kilmės šalise. Ir na, viena iš pagrindinių e, šalių, e, kilmės šalių yra Nigerija ir, aišku, mes bandom kalbėti su organizacijom, bandom aiškintis, ką būtų galima padaryti, bendradarbiavame su moterų grupė ir iš tiesų mes įsteigėme organizaciją pavadintą EDO moterų vystymosi organizacija, nes Edo valstija kaip tik tai yra tai, iš kurios e, labai daug e, moterų e, iškeliauja į, į Europą. O tos moteris yra kilusios iš ten ne dėl to, kad ten kažkokios tradicijos yra, prostitucija ir panašiai. Pirmosios moteris, kurios atvykdavo į Europą e, prie, prekiavo prabangos e, prekiam, arba tiksliau tie prekiautojai e, pirmiausia prekiavo prabangos prekiam, o kai paklausa Europoje išnyko, tada jie pagalvojo, kad yra kitoks verslas. Uh, E, prekybos žmonėmis ir kaip ankstesnė prelegentė e, sakė, kad būtų neblogai e, kreiptis į valstybės narės ir prašyti būsti tos, kurie žinodami naudojasi prekybos žmonėmis aukų paslaugomis. Aš netgi nesakyčiau, kad būtinai žinodami jie turėtų, nes E, iš tiesų, e, kažkas galbūt gali pasakyti, kad nežinojo, bet faktas yra tas, kad jie tikrai žinojo. Nes iš tiesų tos, kas e, parduoda savo kūną, žino, kad tai vienintelis būdas išgyventi, tai iš tiesų jos ir nyks, kad tai žinojo. Uh, Tai e, iš tiesų e, reikia spręsti e, tai lemiančias priežastis. Na, tai yra skurtas, reikia padėti moteriams kilmės šalise, apmokėti galbūt gydimosi išlaidas. Ir reikia galvoti apie tai, kad ir už menkiausių būtų būtų galima pakeisti viską kilmės šalise, ką bandom daryti Italijoje, bandom kalbėti su pačiom moterim. Uh, Ir mes vykdom tokius e, projektus, kuriuose dalyvauja pačios e, moteris. E, ir jos žino, kokie sprendimai ir jos žino, kodėl jos pateko į tokią situaciją. Ir kaip tik tai todėl jos pačios geriau mums gali pateikti pasiūlymų, kaip tai spręsti. Galbūt žinote, kad visai nesenai Vavinin vieno vienos e, Edo valstijos dalies e, karalius ėmėsi labai svarbaus veiksmo. Jis paskelbė, kad e, visa ta praktika, kuri yra naudojama šitų moterų atžvilgių, yra neprintina. Ne ir e, tuo iš tiesų bandyta pritraukti dėmesį e, Europos e, valstybių, bet tai iš tiesų turėjo poveikio moteriams, nes jos, nes jos išgirdo tos, tos karaliaus žodžius, suprato, kad dabar yra laisvė, bet kita vertus mes negalėjom jų parimti, neturėjom išteklių, negalėjom sutikti pastogės, kai jos pabėgs nu, iš, išnaudotojai ir kai kurios uh, jų turėjo tiesiog grįžti. Bet norėčiau pasakyti, kad dar ne vėlu yra to pasinaudoti ir gražinti tas moteris, kurios nori grįžti. Ką turėtumėm visgi daryti paskirties šalise, tokiuose kaip Italija, reikėtų sukurti tokias sąlygas. Būtų užtikrinta, kad tos moteris, kurios nori grįžti, galėtų grįžti saugomos, e, ginamos ir kad grįžusios jos e, galėtų gauti reikalingą paramą. Ir pabaigai dar norėčiau pasakyti porą dalykų. Turime e, remti kilmės šalių vystimasi, kai kalbame apie ekonominius migrantus, turime užtikrinti socialinės paslaugas aukoms Europoje, reikia tarptautinių mechanizmų, kad būtų laikomasi vieningo požiūrio teikiant e, paramokom ir e, taip pat e, Europos valstybės turėtų teikti didesnę paramą toms valstybėms, kurios turi išorės sienas, kaip Italija, Graikija. Äh, Dėkuoju. Aš Buvau sujaudintas klausydamasis jūsų pasisakymo ir turiu keltą klausimų. Visų pirma, sakykime, moteris e, vyksta į Vokietiją, bėga iš savo šalies į, į Vokietiją, bėga nuo, nuo savo sutenerių. Su Jei kyla grėsmė, jos gyvybei kyla grėsmė, todėl kad e, tie suteneriai persekioja ją. Tad e, mes e, turime iš tikrųjų padėti joms ir priimti tokias moteris specializuotose centruose. Tad tokios moteris, kurios bėga iš viešnamių, dažnai nesutinkamos išskėstomis rankomis, pavyzdžiui, Vokietijoje. Joms sakoma, jūs, nėra jokių priežasčių jums būti Vokietijoje. Tačiau grįžti namo tos moteris negali. Taip pat, jeigu jos grįžtų, tai e, namuose jas bažiūrima kaip e, į e, atstumtas prosti, prostitutes sprendimas e, būtų specialūs kursai tokioms moteris, bet problema yra ta, kad toms moteriams reikia leidimo gyventi Europoje. Bet bet kuriuo atveju jos neturėtų būti išsiunčiamos e, atgal, net ir tais atvejais, kai jos e, negali pretenduoti į prieglopstį, nes kas jų laukia namie, jeigu jos bus išsiustos atgal. kuomet mes e, kalbamės su tokiamis moterimis, tai mes iš jų liūdimų suprantame, jog tie, kurias, kurie jas išnaudoja, tie vedliai, kurie padeda joms atvykti į Europą, būna labai išradingi. Nežinau, kokia yra jūsų asmeninė patirtis šitais e, klausimais, bet mes e, konstatuojame, kad Iš tikrųjų, jie būna labai išradingi, apeidami įvairiausius įstatymus ir, ir kliūtis. Kokia jūsų nuomonė šitas klausimas, Barbara? Dėkoju. Dėkoju, kad dalyvaujate šiame keitimėsi nuomonėmis. Pone Vasilijadu, yra 2016 metų strategija. Dabar parengtas naujas komunikatas šito klausimu, ar bus rengiama atnaujinta strategija ir jeigu taip, tai kada? Komunikate, mano nuomonė, trūksta kai kurių dalykų, būtent e, kon konkretus darbų grafikas ten uh, nėra paminėtas įvairių priemonių įgyvendinimo tvarkaraštis. Sakoma, jog e, iki metų pabaigos bus e, e, renkami nauji duomenys, statistiniai duomenys, tačiau, na ir kas, reikia užtikrinti, kad parlamento nariai galėtų stebėti, kaip įgyvendinamos tos priemonės, koks jų gyvenimo tvarkaraštis. Ar jūs manote, kad iki metų pabaigos bus parengtas dokumentas, kuriame bus aiškiai įvardinta, kas yra įgyvendinta iki šiol. Taip pat e, jūs sakėte, jog reikia stebėti, kur eina pinigai, kuomet norima išsiaiškinti tas nusikalstamas veikas. Tačiau kur galų gale nueina tie pinigai, kaip jie yra panaudojami. Komunikate yra e, išdėstytos kai kurios gairės šiais klausimais. Ar jau vyksta finansiniai tyrimai ir ar nusikalstamo būdu įgytos lėšos yra konfiskuojamos, ar yra konkrečių rezultatų, kur, kuriais būtų galima pasidalinti? Tad e, konfiskavimas ar e, su, sulaikimas tų, tų lėšų ar kitokio turto. Nes jeigu yra konfiskuojamos tokios pajamos, tai galbūt būtų įmanoma dalį tų pajamų gražinti aukoms, nes aukos čia nukenčia labiausiai. Ar galėtumėte taip pat pasakyti, kurių grandinės etapų lygmenių reikėtų labiausiai veikti. Vakar mes kalbėjome apie kakavos sektorių ir kalbėjome, kaip reikia užkirsti kelią išnaudojimui. Ir e, kalbėjome apie vertybių grandinę. Tad e, galbūt e, mūsų veiksmai turėtų būti koncentruoti ties viešnamiais. Būtent tuo lygmeniu labiausiai turėtume veikti. Tačiau aš manau, kad tai praktiškai yra labai sudėtinga. Europoje yra sakoma, kad e, išorinės mūsų sienos turi būti saugomos labai kvalifikuotų pareigūnų, kad jie jau pasienyje galėtų identifikuoti ir atskirti e, įvairių kategorijų migrantus, kad jie suprastų, kas yra potencialiai politinis pabėgėlis, kas e, yra prekybo žmonėmis auka ir panašiai. E, Aš e, Ir aš, aš, aš nemanau, kad e, dabar tai yra užtikrinama ir kad tie pareigūnai, kurie geba tai padaryti, e, gauna kokiu nors paskatų už tai. Tad e, dar norėčiau paklausti, kokiu jūsų nuomonė reikėtų papildomų priemonių, kurios e, leistų išsiaiškinti, kokios e, valstybės yra pagrindinės šių problemų šaltinių valstybės. Pons Užtevičius. Mums e, įdomu geroji praktika ir aš manau, kad valstybėse narėse tokia praktika yra ir galbūt ir kitose valstybėse, už ES ribų taip pat. Kai kurios valstybės e, e, dvišalių pagrindų, regioninių pagrindų ar, ar, ar, ar kit, kitais ligmenimis plėtoja bendradarbiavimą šitais klausimais. Tad e, kokiu mastu ta gera praktika yra panaudojama ir kokiu mastu tai yra gyvendama mūsų santykiuose su trečiosiamis valstybėmis sprendžiant prekybos žmonėmis problemas. Dėkoju. Aš taip pat norėčiau e, pasidaryti kai kuriais pastebėjimais, bendro pabudžio pastebėjimais. Dabar mes e, turime teisės aktų, turime direktyvą, Europos parlamento e, ne vieną kartą pareikštas pozicijas, tačiau e, padėtis kinta iš esmės ir nuolat. Politinė padėtis kinta. Aš nenoriu dabar vertinti tų dalykų, tačiau ar ta kintanti politinė padėtis nesukelia kliučių bendradarbiavimui su tranzito valstybėmis, su uh, paskirties valstybėmis, tikslo valstybėmis ir kilmės valstybėmis. Nes uh, paskui mes konkrečiai patiriame visų tų problemų pasiekmes. E, koordinatoriai pirmiausia žodis. Dėkoju. Pone Vasiliadu. Dėkoju už klausimus. Pirmiausia, norėčiau atsakyti pirmam klausinčiam. Mes turime prieglopščio vietas, būtus e, nukentėjusiems nuo priekybos žmonėmis jau yra visoje Europoje. Šimtas gal nevyriausybinio organizacijų bendradarbiauja šios rytyje, jūsų paminėta e, nevyriausybinio organizacija taip pat yra šios platformos dalis. Aukoms grasinama ne tik ir nebūtinai fiziškai. E, tai gali būti tam tikros praktikos, kaip sakė kalbėtoja, kilmės šalyse. Gali būti taip, kad šeimos nariai yra linkę išnaudoti tas žmonės ir tai ir randama būdų jiems grazinti. Pavyzdžiui, 40 tūkstančių buvo pasakyta eurų auka turi sumokėti kiek kartų auka turi leisti savim piknaudžiauti, kad tokią sumą surinktų, kad sumokėtų tą skolą. Kai kas sako, kad tai yra na, tiesiog vergystė tikra. Sąlygos tokios, kad pabėgti sunku, tačiau tuo pat metu valstybės narės turėtų turėti tinkamas paslaugas, išeitis, kad vyrai ar moteris į tokią situaciją papolė turėtų kur eiti. 2004 metų direktyva yra pirmiausia susijusi su trečiųjų šalių uh, piliečiais ir klausimais, e, kuriuos jūs minėjote. Ta direktyva nepakankamai yra naudojama, apie tai aš ir bandau e, pasakyti. 2018 metais mes rengiame ir pateiksime pranešimą dėl pažangos pasiekto šioje srityje. Mes turėsime skyrių ten kaip tik apie tai, kiek grįžo į savo šalis žmonių arba kiek buvo ištraukta iš toliūnų žmonių, naudojantis esamais teisės aktais. E, aukoms prekybos žmonėmis yra teikiama besąlygiška pagalba pagal įstatymą. Mes turime priemonės, reikia tik jas naudotis. Mes uh, Turime visiškai skirtingus teisės aktus susijusius su prekyba žmonėmis ir nelegalių žmonių įvežimu į Europą. Mes negalime sakyti, kad žmogus yra nelegalus migrantas, jeigu asmuo yra, pavyzdžiui, ES šalies pilietis, bet yra teisės aktų ir tam. Mes turim teisės aktų ir čia kalbu ne tik kaip eurokratė. Ta nevyriausybinė organizacija, kurią jūs paminėjote, yra sakiusi, kad teisės aktai yra puikus, e, tik reikia juos naudoti. Jie nėra visapusiškai įgyvendinti. Nereikia šios ir tie naujų teisės aktų, mums tiesiog reikia, kad esami teisės aktai būtų įgyvendinti. Jie turi būti perkelti į nacionalinius teisynus ir naudojami. Ir čia dar reikia nuveikti daug darbo, kad tai būtų. Be abejo, mes turime e, tam tikras strategijas, turime 12-16 metų strategiją, naujos dar nėra. Ir reikalas tas, kad prioritetai tebėra daug maž tie patys E, esminė ES veiksmai yra nukreipti į tam tikrus tikslus. Mes neketiname ten sakyti, reikia tos strategijos ar nereikia. Realybė yra tokia, kad daugelis Europos parlamento narių ar, ar, kiti, ar kitose formuose mes girdime klausant, ką mes norėtume matyti ES teisės aktuose. E, ko galbūt iki šiol nebuvo, bet atsakymas yra toks, kad e, tie veiksmai yra, teisės aktai yra, tik reikia pasiekti, kad jie būtų įgyvendinti. Ir man džiugu sakyti, kad iki 2016 metų pabaigos negal, nenorėčiau sakyti, kad 100 procentų veiksmų buvo pradėta ir imtasi veiksmų. E, komisaras Avramopolos buvo pradėjęs tą iniciatyvą, kai buvo siekiama išsiaiškinti, kur prekybo žmonėmis yra didžiausia problema ir kur labiausiai reikia gyveninti reikiamas priemonės. Mes e, apie visus veiksmus e, prekybo žmonėmis rinkome informaciją, analizavom situaciją ir teikėme informaciją, skaitant Europos parlamentą dėl finansinių tyrimų. Kur keliauja pinigai? Manau, kad tai svarbiausias klausimas. Mes komisijoje irgi tą patį sakom, reikia rasti, kur keliauja pinigai. E, tie, kurios gauna prekiautojai žmonėmis, kaip jie patenka į verslus, legalius, nelegalius ir panašiai. Klausimas būtų toks, kas vairo autobusą? 900 merginų iš Nigerijos žinomų atvažiuoja čia, tai jūs kažkaip atvažiavo. <clears throat> kažkas kažkaip jos pateko vienur ar kitur. Ar jos atvyko autobusu, ar jos skrido lėktuvu. Autobuso vairuotojas juk turėtų žinoti, ką jis veža. <clears throat> Ar jis galbūt, ar galbūt autobusą vairavo žmogus be vairuotojo pažymėjimo. Kiekvieną kartą, kai mes tą grandinę sustabdome, galime pasidžiaugti, kad pasiekėme rezultato. Jeigu galima kilmės šalise tos piknaudžiautojų žmonėmis, taip sakant, užspausti į kampą, irgi būtų puiku. Ir dabar, tie, kai nebaudžiamumas toks iš dalies egzistuoja, pavyzdžiui, Libijoje ar panašiai, tos merginos išvyksta ne tik dėl to, kad skurdžiai gyvena. E, aš remiuosi tokiu pavyzdžiu, apie kurį esam visi girdėję, bet galėtume ir kitų pavyzdžių paminėti. Kartais tos merginos e, žino išvykdamos ir dažnai žino, kad jomis bus piktaudžiaujama. Kažkas jas nuveža į Libiją, kažkas uh, jas veža kitur, pavyzdžiui, į Italiją ar kitur. 900 merginų tas pats pavyzdys. Tai kur jos miega, ką jos veikia, kad apsimetama, kad mes nieko nežinom. Jos yra nepilnametės dažnai. Ar kas nors jų ieško? Kažkas gauna pinigus legaliai, paskui jau bet e, mums reikia sustabdyti, pavyzdžiui, e, autobusą vairuojantį vyruką, dažnai tai būna vyrukas. Mums reikia sustabdyti laivą, kuris iš Libijos plukdo tas merginas. Mums reikia Romos gatvėse sustabdyti tą žmogų, kuris sako, tai kiek tu kainuoji. Mums reikia sustabdyti tą žmogų, kuris veža tas merginas į Briuselį, kas jas priima Briuselį. Ir kiekvieną kartą, kai tą grandinę sustabdome, galime pasakyti, pasiekėme rezultatą. Kai sustabdžiami pinigų srautai, taip pat tai yra puiku. Kiekvieną kartą mes turime iškelti tą klausimą. Nors pritariu viskam, ką jūs sakėte, bet turime iškelti tą klausimą. Kodėl taip yra? Kadangi visa tai vyksta, na, tiesiog sutikime su tuo, kas vyksta, išnaudojimus jos išnaudojimus tvarkoj, sutikim. Bet ar galima taip elgtis? Pavyzdžiui, žinome, kad žmogus pažeidžiamas, ar galima kviesti tokią merginą ir liepti ją išvalyti namus dėl to, kad jinai nieko negali padaryti, kad jo situacija pažeidžiama. E, laikas yra e, tą ciklą įstatymų gyvenimo, teisės aktų gyvendinimo užbaigti. Mes dirbame su valstybėmis narėmis. E, valstybės narės dabar finansinius tyrimus turi laikyti prioritetais. Reikia valstybių narių įsitraukimo. Turime tinklą e, susijusi būtent su šių problemų sprendimu. Mes e, kofinansuojame kaip Europos komisija šio tinklo veiklą. E, Pone Žalmilke yra pono Junkerio specialioji patarėja, kuri kaip tik dirba prie, prie to klausimo, kur skaičiuomos kompensacijos nukentėjusioms aukoms nuo žmogaus prekybos. Taigi darbas vyksta, dirbame taip pat ir su privačiu sektoriumi. Aišku, ES lygmenių galima daugiau dar nuveikti. E, bet verslo įmonės juk registruojamos yra ne ES valstybėse narėse Tad jos turi ne tik įstatymų keliais, bet ir įgyvendinamos įstatymus kovoti su šiuo reiškiniu. Identifikavimo darbas vėlgi turi būti dirbamas pagal tam tikras gairias. Kažkas sako, reikia gairių, kad galėtume identifikuoti aukas, bet aš tam nepritariu. Mes turime tų gairių, tik įgyvendinkime jas. Bet jeigu, pavyzdžiui, atvyksta 14 metė nigerietė ir 11 valandą ją sutinkame, Briuselio gatvėse, ji neturi kur eiti. Ar tokiu atveju dar reikia kažkokių gairių? Tai juk aišku, kas vyksta ir taip. Tiesiog reikia sustabdyti tą nebaudžiamumo kultūrą. Ir aš manau, kad teisės aktai yra svarbu. Dėl prostitucijos jokių priemonių Europos komisija negalimtis, tai yra ne jos kompetencijos rytis, bet mes čia kalbame apie organizuotą nusikalstamumą, apie organizuotos e, kriminalinės veikos vyksmą ir būtinybę ją sustabdyti visais tais atvejais. E, kai turime teisės aktą, jis tampa savotišką normą. Jeigu tas teisės aktas yra, tai yra, vien jo buvimas yra svarbus dalykas. E, jeigu teisės, galima pas, pasitelkti pavyzdį, priemus teisės aktą dėl draudimo rūkyti viešose vietose, pastebėjom, kad rūkimo sumažėjo. Tad valstybės narės negali nekriminalizuoti tų, kurie aukomis naudojosi, žinodami, kad tai yra pažeidžiami asmenys, kad tai yra aukos. Tiesiog ta nepaučiamumo kultūra turi sustoti. Tai yra nusikaltimas. Tai yra tas nusikaltimas, kur rizikos maža, o pelnai didžiuliai. Dėl to kai kurie jaučia pagundą įsitraukti į tokius verslus. 9 tūkstančiai merginų e, nesėdžiu šalia žmogaus iš to šalies, kurios pavyzdį e, pateikiu. 9 tūkstančiai tų merginų, bet jų gali atsiduoti šimtai tūkstančių Europoje panašių. Tad vėlgi grįžkim prie pelnų. 5, e, pavyzdžiui, tie piknaudžiautojai per dieną. Padauginkite iš 9 tūkstančių ir padauginkite iš 365 tą sumą. Pamirškime čia klientus ir taip toliau ir panašiai. Pa, pasakykit bent vieną pavyzdį, kai žmogus piknaudžiavęs mergina pateko į teismą. Aš turiu dukrą ir suprantu, kaip kai jaučiasi merginos. Aš žinau, kaip, kaip, kaip norėčiau, kad jį gyventų ir kaip nenorėčiau, kad gyventų. Ir negalima sakyti, kad jeigu jūs turit klientų, jūs užsiimate prekybą žmonėmis. Ne, tiesiog žinome, kad uh, Jeigu žmonės išvyksta iš namų, e, taip jau atsitiks. Kartais nutinka taip, kad prievartavimas yra įmanomas vos išvykus iš namų. Ir štai, negalima sakyti, kad pažeidžiamumas skatina išnaudojimo tendencijas. Negalima, tiesiog turi egzistuoti tyrimo komandos, tie tyrimai turi vykti. Dėl geriausios praktikos taip pavyzdžių yra kai dirbo bendros tyrimų komandos kartu su trečiosiomis šalimis ir mes norime skatinti, kad primančiosios ir kilmės šalis dirbtų kartu tirdamos nusikaltimus. Na, neminėsiu čia tų šalių, kokios jos buvo, bet mes dirbam šią linkmę. Dėkoju, tiek būtų mano pasisakymo. 5 minutį, 5 minutį per lei. Prego. Few minutes to say that um, porą žodžių norėčiau e, pasakyti. Kalbant apie gražinimą. Dažniausiai būna tai, kad e, kai e, moteris nori grįžti, jeigu nori grįžti, tai mes jas raginam ir padedam grįžti saugiai. Tai nėra kažkas tai tokio, kas primetama. Nes, aišku, yra ir tokių atvejų, kai moteris gali įsikurti Europoje ir mes remiame jas ir tuo atveju, bet yra daug atvejų, kai jos nori grįžti, bet bijo, nes nežino, į kokias sąlygas pateks. Ir dar šiek tiek norėčiau pakomenuoti e, pirmininko e, klausimą e, dėl politinės situacijos pokyčių Europoje. Manau, kad pragmatizmas ir politinė valia turės tapti varomaisiais veiksniais. Nes jeigu pragmatiškai nebus sprendžiamos problemos, tai iš tiesų ta situacija taps dar baisesnė negu dabar yra. Tai iš tiesų turime galvoti apie tinkamą atsaką. Iš tiesų visas klausimas siejasi su pragmatiškumu ir politinė valia. Bet tai aišku. Nori per questo importante. Dėkoju. Dėkoju už e, labai turiningą diskusiją. Ji buvo mums labai naudinga, turint omenyje mūsų bus, būsimus darbus. Dėkoju dar kartą ir geros dienos.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 Bene. Iniziamo questo secondo panel. Pradedame antrą šios dienos posėdžio dalį. Pereinam prie kito darbo atvarkės punkto. Tai yra keitimasis nuomonėmis. Uh, Keitimasis nuomonėmis su Godvin Obaseki, Edo valstijos kovos su prekyba žmonėmis darbo grupės pirmininku, taip pat su profesorė Inka Omarogbe, kuri yra darbo grupės dirbančios e, kovos su prekyba žmonėmis pirmininkė Nigerija yra tokia valstybė, iš kurios e, daug migrantų vyksta į Europą ir Edo valstija taip pat yra viena iš tų vietų, iš e, kurių labai daug e, migrantų atvyksta pas mus. Dabar išklausysime komentarus dėl e, priežasčių, dėl kurių taip yra. Norėčiau pasveikinti mūsų svečius mūsų pakomitetis surengė vizitą į Nigeriją. Tie nariai, kurie buvo delegacijoje, buvo e, palankiai nustebinti tų pastangų, kurių dedama vietinių lygmenių Edo valstybėje, kovojant su prekyba žmonėmis. E, tie mūsų parlamento nariai, kurie ten buvo, susipažino su priemonėmis, kurių yra įmamasi kovos prekyba žmonėmis rytyje. Ir būtent todėl šiandien beje mes pasikvietėme profesorą Merogbį ir poną Vasekį pasikeisti e, nuomenimis. Beje, e, profesorė Inko Merogbė yra toje valstijoje ir generalinė prokurorė ir teisingumo komisarė. Tad iš karto suteikia žodį svečiams. Ačiū. So, yeah, uh, I come from Nigeria where we are so big on protocols, unfortunately. Uh, na, Nigerijoje net neturim uh, labai daug tradicijų susijusių su protokolu, tai nežinau tiksliai kaip jūs uh, kreiptis, bet visgi norėčiau padėkoti pakomitečiui už uh, šią galimybę atvykti į Europos parlamentą, diskutuoti ir paaiškinti, kaip Edo valstijoje sprendžiamas nelegalios migracijos ir prekybos žmonėmis klausimas. Kaip ką tik buvo minėta, Edo valstija. Valstijai tenka apie 60 procentų prekybos žmonėmis aukų. Na, Nigerijoje ir Iš tiesų, tik tai įvertinus bendrus Nigerijos skaičius galima įsivaizduoti, kokia, kokia dydžio, kokia masto krize mums e, e, tenka Mūsų valstyje yra e, šalies e, centre, e, didžiuojamės savo kultūrą, istoriją, sen, senovinės imperijos laikais, kaip tik tai sostinė buvo čia. Norėčiau šiek tiek apibriežti mūsų diskusijų kontekstą, pateikdamas e, skaidrės. Norėčiau papasakoti, kaip keičiasi krizė. Pernai sukūrėme specialią darbo grupę subnacionaliniu lygmeniu, nors e, federalinė vyriausybė jau yra įsteigusi nacionalinė institucija e, atsakinga už kovą su prekyba žmonėmis. Mes, valstijos e, lygmenių, taip pat priemėm tokį sprendimą, kadangi prekyba žmonėmis klausimas labai svarbus yra, nusprendėme sukurti specialią darbo grupę ir ši grupė pradėjo veikti labai proaktyviai. Ir iš tiesų tai buvo labai geras e, sprendimas, e, nes kaip tik tai tuomet ES sudarė e, sutartį su tarptautinė migracijos organizacija dėl migrantų repatriacijos ir, ir, ir iki šiol uh, E, yra sugražinta daugiausiai iš Libijos, e, maždaug 3700 žmonių. Ir iš tiesų iš tų gražintų asmenių surinkom duomenis, pabandėm atlikti analizę vykstančių procesų. E, jie atsakė anketas, bandėme surinkti asmens duomenis, informaciją apie tėvus, kur jie keliavo, kaip judėjo, kad galėtumėm pradėti dokumentuoti ir kad galėtumėm suvokti, E, kaip atrodo e, krizė ir kokiosgi išvados būtų, kad e, iš tiesų daugiausia nuo prekybos žmonėmis nukenčia vyrai, iš 3700-2700 buvo vyrai, likusi dalis moteris vaikai. E, iš tiesų buvo užduota ir medi, medicininių klausimų, bandant išsiaiškinti situaciją. E, iš tiesų aštuoni asmenės e, sirgo psichinėmis lygomis. Ir ką dar norėčiau paminėti, kad Edo valstijai tenka didžioji krizės našta, bet Edo valstija yra ne tik tai kilmės vieta, bet taip pat ir tranzitinis regionas, kai žmonės bando migruoti šalies viduje. Kaipgi atrodo e, migracija, e, e, apklausėme apie 3000 respondentų, 80 procentų išvyko šalies savo noro ir priešingai negu praeitįje, kad buvo, iš tiesų jie nebuvo priversti išvykti, jie patys priemė tokį sprendimą jei pažvelgtumėm į migracijos uh, procesus. Tai, kaip sakiau, daugiausia tai yra vyrai, jie nepriklausomi yra, pasiskirstimas pagal amžių, koks būtų. E, didžioji e, dauguma yra nuo 18 iki 30 metų. Ir aišku, jaunesnių e, negu, negu 17 yra labai nedaug. Ne E, jeigu pasižiūrėtumėm, e, kokio išsilavinimo jie yra, e, dauguma jau turi įprastinius mokslo baigimo diplomus, galbūt tai būtų šeši metai pradinių mokslų, šeši metai vidurinių mokslų ir porą, porą metų galbūt profesinių studijų. Uh, apie 50 procentų, e, dauguma iš tiesų yra baigę tik tai vidurinę mokyklą po 12, e, po 12 klasės, e, daugiau mokslų netiesia. Tai iš tiesų, ką tai rodo? kad apie 50 procentų e, tų žmonių yra išsilavinę žmonės ir baigė vidurinę mokyklą. Ir klausime jų, kas paskatino juos e, e, migruoti. Ir remiantis analizę galima pasakyti, kad daugiausia tai buvo aplinkinių įtaka. Galbūt tai draugų įtaka buvo, daugiausiai, daugiausiai vyrai buvo ir vyrų atveju. Tai e, daugiausia buvo aplinkos e, įtaka. Na, o kalbant apie moterų migrančio analizę, galima pasakyti, arba tiksliau, apie, e, kalbant apie vyrų migranto analizę, apie pusę jų buvo susituokę išvykimo metu. Uh, o kai tuo tarpu kur kas mažiau moterų buvo sukūrusios šeimas. Didžioji dauguma e, vyro e, keliavo patys vieni. E, pasižiūrėjus į procesus, taip pat pastebėsime, kad krizė prasidėjo 2017 metais. Nes labai nedaug išvykstančių buvo du, tarp 2000-2005 metų, labai nežymiai skaičiai didėjo uh, per penkerius e, po to uh, sekusios metus, bet uh, 17 metais iš tiesų pasiektas jau krizinės mastas bandėm aiškintis, e, kodėl migruojama e, yra. E, pagrindinė priežastis buvo nurodyta ekonominės sąlygos, kita priežastis buvo uh, galbūt šeimos e, įtaka, bet e, ekonominės aplinkybės buvo reikšmingiausios. Jei pažvelgtumėm į migracijos e, maršrutus, tai iš, iš tiesų miestuose bandoma yra užverbuoti, bandoma yra įtikinti, kad Europoje jie susiras darbus. Ir e, paprastai įmamas mokestis nuo 500 iki, iki 1000 e, eurų. E, kel, kelionė užtrunka maždaug 20-30 dienų ir keliaujama per, per, per miestus. Per kairę klausime, kokia patirtis kelionės metu buvo. Tai dauguma susidūrė yra su e, mirties atvejais, matė, kaip bendrakeleiviai e, mirė dėl, dėl bado, dėl lygų, dėl smurto. Klausėme, į kurias šalis daugiausia jie norėjo e, keliauti, aišku, priklausomai nuo, nuo to, kur tie jų agentai siūlė vykti. Ir vyrai, ir moteris sakė, kad keliavo į Italiją, vyrams antra pagal populiarumą kelionės vieta buvo e, Vokietija, e, Prancūzija, o, o moteriams e, Ita, Italija, na, Prancūzija. Vokietija, Austrija bandėm pasiaiškinti, kokiom sąlygom gyveno, ką darė iki kelionės. Ir išsiaiškinom, kad 90 procentų iš sugrįžusių jų turėjo gerų ekonominių įgūdžių prieš leidžiantis e, e, kelionę, pavyzdžiui, ir dirbo e, statybose, galbūt su virintojais dirbo, galbūt dirbo mados ver, versle. Tai iš tiesų negalima sakyti, kad tie žmonės buvo labai neturtingi ir kaip tik tai dėl to išvyko. Bandėm taip pat pasiaiškinti kokia e, padėtis buvo savivaldybėse, iš kurių jie keliavo. Iš tiesų, ką pastebėjom, kad e, paprastai viskas vyksta taip, jie iškeliauja iš savo e, kaimų, keliauja į stambesnės savivaldybės. Uh, nukeliauja į pagrindinius miestus, e, tad tuomet jau į miestų pakraščius nukeliauja ir prekyba žmonėmis jau iš ten e, vyksta. Na, o kaip yra su jų kilmės vietom? Matom, kad tos e, dvi savivaldybės yra pakankamai stambios, užima apie ketvirtį valstijos teritorijos. Ir šiuose savivaldybėse nėra nei vieno banko, nei vieno bankomato, tai iš, iš karto turbūt galima konstatuoti, kad ekonominė padėtis šiuose savivaldybėse yra nekokia. Taip pat pabandėm išsiaiškinti, iš kokių miestų uh, daugiausiai migruojama, pabandėm išsiaiškinti tą pirmą dešimtuką. Uh, iš kur daugiausia buvo moteris, iš kur daugiausia vyrai buvo. Iš tiesų, koks buvo analizės tikslas? Priekybos žmonėmis ir nelegalios migracijos problemos pobūdis keičiasi, tai labai neramina, iš tiesų pasiekti jau kriziniai mastai, jeigu pasižiūrėtumėme Nigerijos uh, de, demografiją, tai e, jaunimui daugiausia atrodo, kad e, emigravimas e, yra tam tikrai išeitis. Ir jeigu tai nebus suvalyta labai greitai, tai iš tiesų bus labai blogai. Tai ką turėtų daryti vyriausybė? Pabandėm viską panagrinėti keturių ramščių požiūriu, kas e, nelegaliai emigravo, kas pateko į prekybą žmonėmis e, pinklės, kaip, kaip daryti su tais žmonėm, kaip suvaldyti jų gražinimo e, procesą, kaip e, valdžia iš tiesų nėra sus, susitaikiusi, kad tai yra problema. Tai būtų pir, pirmiausia, kas turėtų būti e, daroma. Tai anksčiau nebuvo populiarus dalykas, polit, e, politiniam sluoksnė apie tai nebuvo diskutuojama, bet dabar jau kalbama apie tai, yra, kad migracija tai yra mūsų problema, kad tai, tai labai blogai veikia jaunimą, tai dehumanizuoja ir reikia imtis veiksmų. Uh, Jei, tarkim, tai yra vaikai jaunuoliai, kurie žinodami, ne, nežinodami pateko į prekybos žmonėmis e, e, pinklės ir, e, tarkim, jeigu dabar jau nori grįžti, tai mes turime jiems padėti. Gražinimo procesas turi būti tinkamai valdomas, jie turi būti tinkamai sutikti oro, oro uoste, uostose, aprūpinami, stipendijos jiems turi būti suteiktos. Uh, Na, galbūt reikėtų taip pat patikrinti ir jų sveikatą, taigi e, jiems reikia užtikrinti tinkamą reintegracijos pro procesą ir bandome suteikti jiems stipendijas, organizuoti jiems mokymus per pirmasias 90 dienų, kad jie galėtų integruotis į visuomenę. Antras ramstis tai būtų tai, ką mes darome kaip vyriausybė. Uh, kad e, sumažintumėm e, jaunimo migracijos atvejų skaičių. Ir aišku, kaip matėme, kad pagrindinė priežastis yra prasta ekonominė padėtis, tai kad e, nėra darbo vietų, kad jie neturi įgūdžio, tai kaip vyriausybė mes konstatavome, svarbiausia yra mokyti jaunus žmonės, kad jie įgytų uh, įgūdžių, nes, e, kaip sakiau, daugiausia migruoja 18-30 metų e, jaunimas. Ir dėje švietimo sistema, e, kai jie augo, buvo mm, nelabai kokia kokybiška. Galima sakyti, kad galbūt ir mokyklos pakankamai neturėjo įrangos ir iš tiesų įsidarbinimo galimybė neturėjo labai daug. Tai ką mes turime daryti, tai suteikti jiem mokymus, kad jie um, įgytų gyvybiškai svarbių įgūdžių, galbūt verslumo e, įgūdžių, gal taip pat reikėtų jiems užtikrinti mikrofinansavimą, kad jie galėtų gauti paskolas, kurti savo verslą. Taigi trumpuoju e, laikotarpiu galvojame apie tai, kad reikėtų suteikti tiem žmonėm naujų e, įgūdžių, bet ilguoju laikotarpiu turime investuoti į švietimo e, sistemą, reikia dėkti daugiau technologijų, siekiant užtikrinti, kad būtų gerinamos mokymosi programos, kad iš tiesų mok, mok, mokyklų uh, E, sistema stiprėtų, nes e, tai yra, yra pagrindas. E, kaip sakiau, priekybos žmonėmis problema sprendžiama federaliniu lygmeniu, bet ir valstijos lygmeniu bendradarbiaujam su federalinė valdžia, spręsdami šitą problemą. Uh, ir e, speciali e, darbo e, grupė per pastaruosius 8 mėnesius parengė programą šiom problemom spręsti ir aišku esminis elementas E, šitos programos e, yra e, valstijos kovos su priekyba žmonėmis įstatymas, kuris buvo pasirašytas gegužės 28 dieną ir iš tiesų tai suteikia galimybę valdžios institucijom tirti šitos nusikaltimus ir traukti baudžiamojon atsakomybėm tie, kas prekia, tuos, kas prekiauja E, žmonėmis. Ir kalbant apie šį ramstį, dirbame kartu su kitom e, institucijom, siekiam stiprinti savo teismų sistemą, e, mokyti prokurorus. tiesų siekiame užtikrinti, kad kaltininkai būtų teisiami vietoje Ir e, kas dar mums yra labai svarbu, e, tai yra ryšys tarp migrantų e, skaičiaus ir išsivystimo lygės bendruo, bendruomenėse, savivaldybėse. Ir aišku, kaip vyriausybė mes dabar kas daugiau dėmesio tam rodom, skiriam daugiau lėšos, lėšų siekiame dirbti su neturtingiausiom e, sritim, investuojame daugiau į švietimą, sveikatos apsaugą, infrastruktūrą, siekiam užtikrinti, kad e, e, visi būtų aprūpinti vandeniu, siekiam užtikrinti, kad būtų kūriamos darbo vietos ten, kur gyvena jaunimas, kuris labiausiai gali patekti į priekybos žmonėmis E, pinklės. E, ir aš, e, aš pats asmeniškai bendrauju su savivaldybėmis, su seniūnijomis ir raginu jų vadovus, kad jie patys organizuotų šitą darbą, išskirtų šitos prioritetus. Ir, ir pats e, iš savo darbuotojų esu paskyręs atsakingus e, darbuotojus, e, kurie atsakingi dabar yra už atskiras sritis ir, aišku, bandom įtraukti ir kad bendruomenių vadovai stebė, stebėtų procesus, įsitrauktų į projektus, nes aišku, niekas nenorės išvykti iš savo namų, jeigu ten jau gera gyventi. Uh, Ir e, dar ko galbūt e, nepaminėjau, tai kad e, bandom mažinti nelegalių migrantų skaičių ir tai darydami turėtumėm galvoti apie galimybės legaliai migruoti, nes tarkim, priekyviai žmonėmis vyksta į miestus, žada darbus, o tie vaikai susimoka už tas galimybės, tikisi, kad užsienio gaus darbą, bet jeigu, tarkim, bus dišaliai susitarimai, jeigu susitarėm, pavyzdžiui, kad aš galėčiau, tarkim, nusiųsti tūkstantį ar penkis tūkstančius suvirintojų e, į Europą, tai jiems e, ne, nereikėtų tuomet naudotis prekybių žmonėmis e, paslaugomis. Aišku, mes kaip vyriausybė turėtumėm galimybę juos tinkamai apmokyti, kad jie turėtų atitinkamus pažymėjimus, kad galėtų gauti vizas, galėtų vykti į Europą, o po to grįžti e, namo. Tai iš tiesų legalios migracijos galimybė bus viena iš svarbiausių sričių, apie kurį reikėtų pagalvoti, nes e, būtent e, na, per tai galėtumėm e, suvaldyti nelegalios migracijos mastus. Tad tiek, dėkui. Dabar teiksime žodį profesoriai Omorogbe. Prašom. Dėkuoju. Aš pasisakysiu apie darbo grupę, kuri e, buvo įkurta 17 metais e, rūpjūčio mėnesį, tai yra prieš metus, gubernatoriaus e, iniciatyva ši darbo grupė dirba kovos su prekyba žmonėmis klausimų ir aš manau, kad mūsų komanda e, puikiai dirba. Darbo grupėje e, yra remiamasi keturiais veiklos modeliais, tyrimais, e, persekiojimu, informacijos kampanijomis bei tyrimais. Nes e, e, kiekvienas ke, ke, susidurantis su šiomis problemomis gali kreiptis e, į mus, kuomet grįžta iš ES, išsiusti ES migrantai gali kreiptis į mus ir mes e, tuo būdu renkame duomenys, kalbėdamėsi su tais e, žmonėmis ir surenkame pakankamai daug informacijos iš, iš jų mes turime Edo e, valstijos e, įstatymus, kurie reglamentuoja e, sankcijas ir kaip generalinė prokurorė su savo prokurorais aš taip pat sprendžiu šitos klausimus. Mes siekiame, kad atsakingi asmenys atsakytų už tai, ką yra padarę Toliau e, pagalba aukoms mes e, teikiame medicininės konsultacijas, e, užsima apgyvendinimu specializuotose centruose. Tai mes taip pat užsimame įvairiausiais tyrimais. Mes manome, kad Tai, ką mes e, darome, keičia mąstymą ir padeda taip pat kitiems dirbantiems panašų darbą. Nes e, mąstymo mentaliteto keitimas yra esminis e, klausimas. Čia gubernatorius pateikė duomenų, jūs geriau dabar įsivaizduojate padėtį Mes e, kol kas e, tik tai pradedame savo veiklą ir mes e, manome, kad už kelių mėnesių jūs išgirsite daug daugiau apie mūsų tyriamus atvejus. Yra keli dabar vykstantis tyrimai, kurie galbūt baigsis nuteisimais. policija labai glaudžiai bendradarbiauja su mumis, taip pat ir imigracijos tarnybos yra federacinės struktūros, taip pat kurios dalyvauja tame procese. E, kaip sakiau, e, E, taip pat e, imigracijos klausimus sprendžiančios institucijos, narkotikų prekybą kovojančios institucijos, mes bendradarbiavame su visomis tomis struktūromis, tad mes taikome didelės apriepties ir įtraukties principą nacionaliniu e, lygmeniu, taip pat e, federacinis vidaus reikalų ministras e, taip pat e, yra įsteigęs e, specialią e, darbo grupė ir vyksta koordinavimas nacionalinių lygmenių tarp įvairių žinybų. Mes turime įvairias informacinės kampanijas, kurios šiuo metu yra įgyvendinamos. Mes e, telkiame savo dėmesį ties tomis vietovėmis, kur labiausiai reikia mūsų pagalbos. E, gubernatorius kalbėjo apie vietinių valdžios institucijų veiksmus. Aišku, yra suprantama, kad e, tie žmonės, kurie grįžta iš Benino, mes e, atvežame juos autobusais e, ir konsultuojame juos, po kelių dienų jie, jie gali grįžti namo, jeigu turi kur grįžti, jeigu neturi, gali likti pas mus iki pusės metų Pavyzdžiui, neščios moteris dėl vairių priežasčių, ne, jeigu negali grįžti namo, tai mes e, priglaudžiame jas, tad mūsų programos iš tikrųjų yra didelės e, apimties. Ir, e, kuomet joms mūsų reikia, jos kreipiasi į mus ir mes e, suteikiame joms būstus. Ir tai aišku, reikalauja daug sąnaudų iš mūsų, bet e, mes e, praktiškai finansuojame praktiškai šimtų procentų visus iškylančius e, poreikius mūsų veiklos srityje. Tai yra ir veiksmų programos ir kiti dalykai, bet aišku, mes tikimės ir naudos bendradarbiavimo su ES. Mes e, nuolat e, stebime padėtį e, ir renkame informaciją apie grįžtančius migrantus e, užtikriname tikrinimą ir ne visi kol kas yra patikrinti e, ir mes neturime informacijos apie 70 procentų e, iš jų paskui ir mes klausėme, keliame klausimą, kodėl taip yra, žinome, turime žinoti, ką jie veikia ir kaip jie gyvena paskui, galbūt kai, kai kas iš jų e, E, ir miršta per tos mėnesius po e, grįžimo. E, tai yra problema, tas informacijos turėjimas, bet už kelių mėnesių mes galbūt turėsime daugiau informacijos ir tą procentą nuo 70 sumažinsime iki 40 tų žmonių, apie kuriuos neturime pakankamai informacijos. Bet aišku, dar lieka nemaž, nemažai ką e, padaryti. 16 e, merginų buvo perkeltos iš mūsų centrų ir žinome, kad paskui jos e, vėl tapo prekybos žmonėmis aukomis. Kodėl taip įvyko? Nes tai buvo merginos, kurios buvo priglaustos mūsų centruose. Ir čia, aišku, kalba sukasi dėl uh, apskritai to, apie to reiškinio psichologinės e, esminės priežastis. Ir aišku, mes e, taip pat e, renkam informaciją, ką dabar veikia dauguma tų, kurie gavo mūsų pagalbą, kurie pasinaudojo mūsų kursais gubernatorius pabrėžė šitų aspektų svarbą. Aišku, kai kurie iš jų dalyvauja mokymo programuose, tačiau ne visi, galbūt pusė iš jų nieko nedaro. 45 procentai apklaustųjų teigia, jog jie grįžo prie ankstesnės savo veiklos tie, kurie praėjo mokymosi programas, tačiau e, negalėjo grįžti prie savo buvusios e, veiklos. Tai rodo, jog e, tai yra labai svarbus aspektai. Ir mes turime palaikyti glaudžius santykius su jais. Mes manome, kad iki 2020 metų įvyks esminių pokyčių ir mes tikrai matome, kad e, padėtis iš tikrųjų pasistumės į teigiamą pusę ir galbūt mes pasieksime per tą trumpą laikotarpį bent pusę savo numatytų tikslų ir tikimės, kad dauguma tų e, migrantų nebegrįž į, e, į tą padėtį, kurioje buvo, nebetaps e, aukomis. Tad tiek būtų iš mano pusės. Dėkuoju. Dabar išklausysime kolegų pasisakymus. Ponės Argentinį. Nesitikėjau, kad klausiu pirmą. E, Pone gubernatoriu, kad atvykote. Europos parlamento delegacija balandžio mėnesį lankėsi pas jūs ir norėčiau dar kartą padėkoti už mums parodytą svetingumą. Vizitas buvo tikrai labai įdomus. Jūs pateikėte mums statistinių duomenų apie žmonės, kurie grįžo į šalį, dažniausiai iš Libijos, mes su jais susitikome, jų istorijos siaubingos. Tačiau, nepaisant to, kad jie patyrė kankinimus Libijoje, kai kas iš tų žmonių ir toliau norėtų vėl išvykti. Norėčiau suprasti. Štai ką. Kai lankėmės jūsų šalyje, mums buvo paaiškinta, kad jauni vyrai patys moka už savo kelionę, tuo tarpu, kai merginos ar moteris keliauja veltui, bet susimokėti turi, kai atvyksta, dažnai teikdamos sekso paslaugas, dirbdamos prostitutėmis. Jeigu žmonės savanoriškai iškeliauja, kaip galite persekioti žmonės, užsimančius prekybą žmonėmis? Kaip jūs galite įrodyti, kad tai buvo prekyba žmonėmis? E, ypač kai pamatai, ką jie patiria atvykę, tai iš to yra akivaizdu, kad tai yra prekybo žmonėmis reikalas, bet jeigu žmonės iškeliauja oficialiai, legaliai, savanoriškai, tai kaip galima persekioti tokius kelionių organizatorius? Kiek žmonių, tiksliau kiek tų E, prekiautojų žmonėmis, tų vežėjų nelegalių jums jau pavyko patraukti atsakomybėn. Žmonės supranta, kad pradėdami tą tokią neformalią kelionę, jie turi nedaryti tam tikrų dalykų, nes statistiniai duomenys yra surinkti iš tų žmonių, kurie sugrįžo, tų duomenų nėra iš tų, kurie ruošiasi iškeliauti. Ir man atrodo, reikia teisėto kelio, kai, kad į Europą žmonės galėtų atvykti legaliai, kad galėtų ten dirbti legaliai. Bet čia mes kalbam apie priekybą žmonėmis, tad man norėtųsi daugiau išgirsti apie persekiojimą kaltųjų ir apie tai, kokį poveikį tai turi jūsų visuomenėje. Pirmininkas, ačiū Josefai, prašau. Dėkoju. Aš dalyvau toje misijoje ir iš tikrųjų Man padarė įspūdį, kaip jūs vertinate tas problemas ir kaip bandote rasti išeičių. Be abejo, nelengva visą tai yra daryti. Yra daug probleminių atvejų. Ar galėtumėte su mumis pasidalinti kokią nors sėkmės istoriją? Ar istorijomis? Ar Yra kažkoks įspūdis dėl to, kad primtos priemonės davė rezultatų. Kai susitinkame su žmonėmis, kurie grįžo į savo šalį, jų patirtis dažnai yra šokiruojanti, ypač jeigu jie keliauja per Libiją. Ar yra kokiu nors skaičiu apie tai, kas tiem žmonėms nutiko keliaujant į Libiją. Aš kalbėjau su viena moterim, kuri sakė, kad mūsų buvo trys. Į Libiją atvykau aš viena. Ar yra kokios informacijos apie tai, kas iš tikrųjų vyksta tam keli? Grazie, Austra... Dėkoju, kolega Užtrevičius, prašau. Ačiū, pirmininkė. Vertinu mūsų svečių ryštą ir valią. Jie atvyksta Europos Sąjungą. Aš čia, štai salės vidury, sako kalbėtas. Ir Puiku, kad mūsų svečiai atvyko tų klausimų nagrinėti šiandien. Dabar daug e, dėmesio skirima šiai temai ir politikai, ir institucijos. Ir aš norėčiau paklausti štai apie ką. Galbūt Nigerijos vyriausybė čia labiau būtų skirtas šis klausimas apskritai. Bet kaip vyksta bendradarbiavimas su Nigeriu, su jūsų šiaurinė kaiminė? ar dirbama su tai žmonėmis, nes tie, kurie iškeliauja ar iš, ruošiasi iškeliauti, tai žino, kad jie per Libiją keliaus į Europą dažnai. Ar yra kokiu nors specialių programų, ar yra kokios nors, kokiu nors pagerėjimo, ar tos programos padeda žmonės sulaikyti nuo išvykimo. E, jie keliauja per Libijos dykumą, kas yra labai pavojinga šiaip. Mano kitas klausimas būtų toks, ar esate kokį nors su kokia nors vieša kalba pasakė, vieša pozicija. Galbūt buvo surinkta diskusija įtraukiant autori, vietos autoritetų kokių nors asmenybių. Nes kartais teisinės ar administracinės priemonės nėra tokios paveikios, kaip tas viešas naratyvas, kaip tų asmenybių pasitelkimas socialinės žiniasklaidos, e, jos tinklų pasitelkimas. Ar yra kokių nors čia pavyzdžių, ar galėtumėte apie kokią vykstančią diskusiją mums papasakoti? Ačiū. Davidai, prašau. Ačiū abiems kalbėtojams už įdomų pasisakymą. Pritariu tiem, ta, tam, kas buvo pasakyta, tiems dalykams, kurie čia buvo uždėstyti. Jūs teisingai sakėte, kad e, daug, e, daugelis migrantų išvyksta dėl to, kad iš kažkur girdėjo, kad draugai pasakė, kad galima vykti, pavyzdžiui, iš Gambijos išvyksta žmonės, nes kažkas kaime, iš, nors kaime girdėjo, kad iš Gambijos išvykę žmonės sunkiai gyveno bet tik tiek, kad tie žmonės, kurie yra išvykę, dažnai savo šeiminykščiams nesako, kaip sunkiai jį gyvena. Ir visi galvoja, kad jiems ten viskas klojasi puikiai. Ir tai tie, kurie sugrįžo į šalį, dažnai pasidalyja įspūdžiais apie tai, kad jų kelionė dažnai nebuvo vien tik gerų įspūdžių virtinė. Ar jūs pasitelkite tuos pasakojimus? E, ar manote, kad tas spaudimas gali visuomenė skatinti žmonės išvykti ir kaip spręsti tą problemą? Ar galima pasitelkti to, visą tą naratyvą, stabdyti emigracijai? Dėkoju, sako ponas Buchner. Ačiū už pateiktą informaciją. Man ji asmeniškai labai svarbi. Mano klausimas būtų toks, ar įmanoma? Pavyzdžiui, sukurti tokią telefono liniją ar skambučių centrą, kur tie žmonės galėtų paskambinti rasti kontaktą, kad galėtų jo dėka savo šeimą perspėti apie tai, kas vyksta. Jeigu būtų tokia linija telefono, kad žmonės galėtų sužinoti, kaip iš tikrųjų viskas vyksta, labai dažnai žmonės pagalvotų prieš išvykdami. Antras klausimas. Jūs sakėte, kad daug migrantų turėjo visai neblogą darbą ir būtų galėję iš to savo darbo visai neblogai gyventi. Ar yra tokių profesijų, pavyzdžiui, tokių profesijų žmonių, kurie išvyksta dažniau negu vidutiniškai kiti žmonės į Europą? Pabandysiu patikslinti savo klausimą. Ar protinga yra, pavyzdžiui, paskatinti kai kuriuos mokymus, paskatinti žmonės rinktis kai kurias profesijas. Jeigu paskui tie žmonės nedirba savo šalyje, o migruoja. Kolega Celer. Ačiū. Pone gubernatoriau. Kaip ir kolega Vaidensholzer, aš turėjau progos su jumis susitikti jūsų mieste ir man iš tikrųjų padarė įspūdį tai, kas buvo nuveikta jūsų per pastaruosius metus Edo valstijoje. Kaip jūs teisingai ir paminėjote, ne viskas rožėmis klota. Jūs sakėte mums, kad daug nigeriečių jūsų šalies žmonių pasirenka išvykimą. Noriu šiek tiek kitokį klausimą jums užduoti. Europoje daug kalbama apie vidaus planą, apie tai, ką daryti, kad migrantų srautai mažėtų. Tačiau tai yra vidinė diskusija. Labai nedaug ar pernelyg mažai apie tai yra diskutuojama su atstovais tų šalių, iš kurių žmonės išvyksta. vietoj to monologo dėl to, kokias priemonės reikėtų pasitelkti migrantų srautams į Europą stabdyti, galbūt reikėtų diskutuoti apie tai, kaip tinkamai valdyti visus etapus. Aš žinau, kad Nigerijoje situacija ne pati paprasčiausia, vyks rinkimai. Ar galbūt reikėtų susisiekti su centrinės vyriausybės atstovais? Ar jūsų su nuomonę ir geriau elgtis decentralizuotai ir kontaktą palaikyti su tomis žmonėmis, kaip pavyzdžiui jūs. Dešimt minučių jums liko, kviečiau atsakyti abiems dešimt minučių. Um... Ačiū. Pirmas uh užduotas e, klausimas e, buvo susijęs su baudžiamojo persekiojimu ir aš apie tai daugiausia kalbėsiu, kaip e, persekioti už, už tokį už tokius atvejus, kai savanoriškai išvykstama yra iš tiesų reikia persikėti, taip atsižvelgiant visus kitus įvykdytus nusi, nusižengimus. Ir iš tiesų Dažniausiai tai reikia už Nigerijos e, ribų, bet e, e, turbūt nuo to reikėtų pradėti. Kiek žmonių patraukta pačiamoje atsakomybėn? Apie 80 bylų dabar yra teismuose, 7 bylos dar tyrimo stadijoje yra. Ir aišku, vėliau turėsime daugiau informacijos, taip pat, kaip sakiau, uh, Pagrindinis mūsų tikslas dabar yra surinkti kaip įmanoma daugiau informacijos. Ir iš tiesų, kad mes turime būti matomi e, tarsi kaip, e, kaip šiturys e, tiem, kurie atvyksta tik iki šiol nesėmėm labai tokių agresyvių veiksmų. Sėkmės istorijos turime jų kaip sakiau, vienas asmo gan sėkmingai reintegravosi, grįžo į savo, į savo verslą, jis užsiemė oro kondicionavimo įrangą, jam apie 20 asmenų dirbo, jis išvyko, buvo sulaikytas Libijoje, o dabar grįžo į Nigeriją, vėl uh, vėl užsiema verslu, palaiko ryšį su mumis ir jam teikia paramą specialioji darbo, darbo grupė. Kitas pavyzdys e, e, e, moteris, kuris grįžo su kūdikiu nuo tėvo liubiečio, tai toks sunkus pavyzdys, ji nusprendė, kad, kad ji turės šitą vaiką, grįžo su nuostabiu vaik, vaikiuku, baigė mokymus maitinimo srityje ir buvau su ja susitikusiai, parodė visą, ką pagamino mokymo metu ir uh, E, aš, e, aš sakiau, kad galbūt kitą savaitę turėsim galimybę ją nusamdyti e, rinkiniui. Tai iš tiesų turime tokių, tokių pavyzdžių, kai žmonės vėl atsistoja, ant ko, an ko jų užsiema veikla, tai daro labai atsakingai. Na, o dėl patirties Libijoje, tai iš tiesų jie grįžę mus labai vaizdžiai papasakojo, kas jiems yra nu, nutikę, kai kas netgi pernelyg vaizdžiai turbūt. Uh, pasakoja. Mes kalbamas e, su jais, e, viena moterų, pažiūrėjau, yra tikra ambasadorė, dabar jie nebaigu, ne, nebaigusi yra mokyklos, bet, e, bet jie dabar dalyvauja susitikimuose ir labai iškalmingai kalba su moterim, pasakoja apie tai, kas jai yra nutikę. Tai iš tiesų ta informacija plinta. Bet uh, E, visgi e, nemažai yra ir skepsio, turbūt gubernatorius apie tai minėjo, kad e, mes norime labai daug pasiekti, galbūt kartais pernelik daug pasitikime. Aš lankiausi E, e, susitikime vienoje susivaldybėje vienas e, gražintas asmuo iš tiesų buvo, buvo sulaikytas, labai daug laiko praleido nematydamas praktiškai dienos šviesos. Tai turime ir tokių pavyzdžių užduotas klausimas dėl viešo naratyvo, dėl vietos žmonių įtraukimo. mūsų kino sektorius, vadinamas Nolivudu, yra žymus netgi produceris ir kai e, rengiame informavimo E, renginius, e, tai iš tiesų e, įtraukėme vietos bendruomenių vadovus, lyderius ir iš tiesų, ir, bet bendraujame su paprastai žmonėm, paprastom moteriam, kad, kad nebūtų tarsi žiūrima jas iš viršaus. Tad iš, e, iš tiesų Edo valstijoje vyksta bendradarbiavimas ir viduje, aišku, visuomet e, buvo bendradarbiavima ir su federalinė e, valdžia. Tai jau buvo minėta anksčiau. Dėl kontaktų masto. Iš tiesų mes bandome tai daryti aukštesnių lygmenių. Tai yra dalis mūsų programos. Ekscelencija kalbėjo apie e, e, įvairius ramščius, bet turime ir tinklalapį, ir elektroniniu paštu galima stikti. Aš tik, e, tikiuosi, kad tai populiarės ar mūsų svetainė, ir Twitteris, ir Facebooko paskyra. Tad visų tuo turėtumėm labiau e, naudotis ir sudaryti daugiau galimybių tuo naudotis. Na, ko gero ir tiek. Dar buvo kalbėta apie saugumą. Mes e, kalbame su, su e, įvairiom už saugumą atsakingom institucijom. Uh, Ehm, tai, tai iš tiesų kalbamas e, ir su tyriejais, ir prokurorais. Jūs žinote, kad Nigerija neturi valstybinės e, e, policijos. Tai jeigu norim sėkmingai dirbti, tai aišku, turime dirbti su valstybinėm saugumo tarnybom. Ir, ir Ir jo, iš tiesų mes su jais bendradarbiaujame ir e, jie, jie mus remia. Dėkui. Uh, um, with... Ačiū. Man atrodo, specialiosios darbo grupės e, pirmininkė atsakė į konkrečius klausimus. Uh, Bet aš norėčiau, kad diskusijos labiau būtų dialogas, o ne monologas. Turbūt e, iš dalies dėl to čia ir esame. Ir uh, priekybą žmonėmis turėtumėm vertinti įvairiais požiūriais. Čia kalba neina vien tik tai apie teisėsaugą, apie tai, kad žmonės turi būti gražinti, nes matėte duomenės. Didžioji dalis duomenų rodo, kad tie, tie žmonės nepasiekė savo kelionės tikslo. Jų tikslas buvo nukeliauti į Europą. Jiems tai buvo parduota, bet jie įstrigo Libijoje ir turėjo grįžti atgal. Uh, tai iš tiesų nieko uh, stebėtino, kad uh, labai didelis skaičius uh, grįžtančių yra, nes iš tiesų tai yra siekių turintis žmonės, jie, uh, jie savo tikslo ne, nepasiekė ir nukentėjo nuo priekybos žmonėmis. Uh, ir uh, iš tiesų tie duomenys, kuriuos surinkom, labai svarbus yra ir ką tai rodo, kad taip reikia dialogo, reikia susitelkti į tai, kas stumia tos žmonės iškeliauti. Turime galvoti apie tai, kaip būtų galima užtikrinti stabilumą, kad ekonomika auktų, kaip būtų galima plėsti dialogą. Vienas iš būdų būtų galvoti apie vystomąją pagalbą, vystomąją bendradarbiavimą, nes jei nesuteiksime jaunimui vilties, jie tą viltį ras tik tai Europoje. O viltį galima suteikti technologijų pagalba, jeigu jie gaus tinkamą išsilavinimą, jeigu uh, e, įgys uh, e, e, įgūdžio, jeigu ekonomika auks jų uh, šalyje. Uh, Tai e, tą viltį jie gaus ir, kaip sakiau, kad mes kaip e, vietos valdžia turime siekti ekonomikos e, plėtros, turime į ją investuoti. Tačiau, kaip sakiau, iš tiesų dialogas turi būti plėtojamas ir turi būti legalios migracijos galimybė. Ir tai rodo duomenės. Du, iš tiesų buvo užduotas klausimas, jeigu jie turi darbą, kodėl vyksta į Europą? Bet tai yra ekonominis reiškinys, jie galvoja, kad ten jie geriau gyvens. Tai kodėlgi nesukūrus tome tokios galimybės, kad tie, kurie gali būti vertingi e, Europoje, kad, e, kad jie tik tai išvyktų. Aš tikiu, kad e, jeigu galėtumėm papildomai apmokyti tos jaunuolis, kurie nori išvykti, bet kurie ir kurie jau turi įgūdžių, kad jie galėtų gauti atitinkamus e, e, darbus. Tai e, iš tiesų viena iš dialogo temų turėtų būti legalios migracijos galimybė komunikacija. E, Davidas uždavė klausimą apie e, aplinkos e, poveikia ir kaip būtų galima sukurti alternatyvas, aišku, tai yra ir psichologinės, ir socialinės reiškinys. Nes, aišku, jeigu, jeigu laikoma, kad tai yra tarsi e, kieta vykti į Europą, tai tas jaunuolis ir vyksta. O jeigu bus, e, būsi kietas, jeigu liks namuose, tai jis ir liks namuose. Tai iš tiesų reikėtų e, bandyti keisti mentalitetą, keisti jų, jų mąstymą, bet aišku, e, tam tikra realybė turi prie to men, mentaliteto apkeitimo prisidėti, bet e, mes gan optimistiškai viską vertiname, matome ekonominius e, rodiklius Nes, tarkim, Edo valstijos tikslas e, buvo e, pasiekti, kad, e, kad BVP auktų 7-8 procentais vidutiniškai per artimiausius penkius metus. Tai iš tiesų, tam, kad įvykdytumėm tą planą, mums reikia tos darbo jėgos, kuri dabar išvyksta į Europą. Ir kad tai atsitiktų, tai reikia dialogo. Jeigu sulauktumėm daugiau paramos iš ES valstybių, uh, vystomosios pagalbos srityje. Tai, tai būtų labai naudinga. Pavyzdžiui, mes statome profesinio, profesinio rengimo mokyklą, rugsėjo turi būti pastatyta ir 5000 moksleivių galėtų gyti išsilavinimą ten įvairiose sritise, statybos, tarkim, informatikos srityje. O iš kur mes gausime mokytojų, kurie galėtų apmokyti, kurie galėtų mokyti juos? Tai iš tiesų reikia suprasti, jog e, reikia daugiau bendradarbiavimo grindžiamo e, požiūrio, iš tiesų ne, neužtenka vien tik tai uždaryti sieno, nes jeigu ne, nespręsime pamatinio dalyko, nepanaikinsime panaikin, pamatinio priežasčių, tai iš tiesų tai tai bus tik tai tiksinti e, bomba. Ir kaip buvo sakyta, reikia tai e, realiai spręsti ir spręsti tai per dialogą. Dėkui. Grazie, credo che si. Ačiū. Man atrodo, kad e, šis skaitimasis nuomonėmis buvo labai turiningas, labai naudingas. Aš manau, kad mes čia išgirdome labai naudingų mūsų ateičiai ir mūsų darbui parlamente dalykų. Dėkuoju dar kartą. Dabar trumpa pertrauka. Atsiprašau, e, kadangi salėje yra Torres Lakaza atsakingas už Nigeriją, tai galbūt dar išklausysime jo pasisakymą. Dėkuoju, aš kalbėsiu labai trumpai, nes viskas jau buvo pasakyta. Uh, Aš tik tai norėčiau padėkoti Europos parlamentui už e, šią e, galimybę pasikeisti nuomonėmis, už kvietimą ir už tai, kad buvo pakviesti Edo valstijos atstovai. Dėkuoju jiems už puikius komentarus. Jie puikiai e, parodė, kokia yra padėtis ir kas yra daroma, sprendžiant problemas. Ačiū. Dėkuoju, kad dalyvaujate mūsų posėdėje. Geros dienos visiems.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 vadovas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 Ok. Questo ultimo scambio di opinioni. Dabar paskutinis keitimasis nuomonėmis. Ir šis e, keitimasis nuomonėmis bus e, šventvagystės tema, įstatymo dėl šventvagystės e, tema. Tai yra tie įstatymai, kuriuose reglamentuojama nepagarba religijai 71 valstybėje yra tokių įstatymų, siekiant apsaugoti oficialią tų valstybių religiją arba religiją, kurią remia e, valstybė ir tuo pačiu yra bandoma nutildyti disidentus ar kitaip manančius ar netikinčius e, piliečius, ar kurių nuomenė skiriasi nuo oficialios e, e dvasininko pozicijos tose valstybėse padėtis kelia nerimą tose valstybėse, kur dėl šventvagystės e, apkaltinami e, žmonės ir kartais jiems gali būti taikoma mirties e, bausmė. Dabar apie 12 asmenų e, iškyla tokia grėsmė, mirties bausmės grėsmė. Tad šitie įstatymai dažnai yra panaudojami kaip priemonė kovojant su religinėmis mažumomis. Reikėtų paminėti ponios Bibi, krikščionės gyvenančios Pakistane atvejį. 2010 metais jinai buvo nuteista mirties bausme. Europos parlamentas akcentavo jos atvejį, reikalaudamas, kad jinai būtų išlaisvinta, tačiau kol kas jinai vis dar kalėjime ir nėra uh, numatyta jokios datos, kuomet jinai galėtų apskusti e, savo nuosprendį. Mūsų pakomitetis e, e, kelia šią įstatymą dėl šventvagystės problemą ir mano, kad tai apriboja religijos laisvę. Šiandien mes pakalbėsime su mūsų svečiais apie tai, kaip, ką mes galime daryti esant tokiai padėčiai. E, garbės senatorė Faratula Babar mums pateiks informacijos apie tokio pabudžio įstamos Pakistane. Taip pat e, mūsų posėdėje dalyvaus e, Mak, ponia Makien Cegai, kuri yra ekspertė žmogaus teisų klausimais. Jis padeda uh, jungtinių tautų pranešėjų religinės laisvės ir išpažinimo laisvės e, klausimais. Nežinau, ar mes jau galime susisiekti su Pakistanu. Ar jau galime suteikti žodį senatoriai Babar? Senatoriui Babar? Dešimt minučių. Gal gerai. Labadiena, aš esu Faratula Babar, garbės senatorius. Norėčiau padėkoti Jums už kvietimą dalyvauti diskusijose šituo klausimu. Aš e, norėčiau padėkoti ES už visą tai, kas yra daroma ginant žmogaus teisės Pakistane. Kaip jūs e, žinote, 22 tarptautinės konvencijos ir kiti tarptautinės teisės aktai yra taikomi šiai sryčiai. Mes labai džiaugiamės tuo, kas yra daroma jūsų komitete. Tai suteikia mums e, jėgų mūsų darbe. Šiandien aš norėčiau pakalbėti apie tai, kaip e, Pakistane religiją reglamentuojantis e, įstatymai yra neteisingai naudojami, kaip, yra, kaip jie yra kaip jie tampa pretekstu įvairiams e, veiksmams nukreiptiems prieš e, piliečių laisvės. Ir aš turiu galvoje šventvagystę e, reglamentuojančios įstatymus Pakistane. Dažnai, e, kaip sakiau, šitais įstatymais yra pasinaudojama tikslingai. Ir tai yra teisinė problema ir politinė problema. Ir žmog, ir e, laisvių problema. Bet koks bandymas keisti tuos įstatymus yra laikomas šventvagystė. Tad e, būtent tokiamis sąlygomis dėja mes turime gyventi ir labai dažnai dėl to iškyla įvairiausių bylų ponios Bibi byla buvo paminėta, yra ir kitų panašių bylų. Ir tie, kurie laikomi nusikaltusiais, atlieka laisvės atimimo bausmės. Ir niekas jų negina. Tie asmenys kali sustiprinto griežtą režimą kalėjimuose. Ir galime pateikti ne vieną pavyzdį tokio pobūdžio Pakistane. E, tokiais atvejais nebūna e, liudininkų, teismo procesas nevyksta taip, kaip turi vykti, tie žmonės e, sėdi kalėjimuose, yra įkalinti. Pakistanas yra prieimęs įstatymą, kuriuo siekiama apsaugoti maldos e, vietas, maldos namus ir kuriais e, siekiama apsaugoti religiją nuo įvairiausių žaidinėjimų. Mūsų įstatymė taip pat e, yra nuostatų, kurios e, numato griežtas sankcijas e, už priklausomai nuo religijos, ar tai musulmonų religija, ar kitų. Uh, E, ar, ar kitokią religiją. Mūsų baudžiamojo kodekso atitinkamos e, nuostatos e, taip pat numato tam tikras išimtis. Tad turėtume pažvelgti visą tai ir išsiaiškinti, kur čia yra pagrindinė problema. Nes mūsų e, baudžiamasis kodeksas teikia, jog e, religija ar tikėjimas gali būti įžeistas žodžiais, pasakytais ar parašytais, ar vaizdiniais, ar e, tam tikromis prielaidomis, ar leidžiant suprasti. Ir šitie dalykai nusipelno bausmės, pavyzdžiui, įkalinimo iki gyvos galvos ar kitų sankcijų. Tai yra mūsų baudžiamojo kodekso atitinkamos nuostatos. 296 straipsnis. Prieš 30 metų buvo siūloma sušvelninti bausmes, pavyzdžiui, išbraukti įkalinimą iki gyvos galvos. Pakistane yra 37 įstatymai, 37 e, e, e, veikos, už kurias gali būti tokia bausmė, tačiau ši šventvagystės. Įstatymai numato nuo e, dešimto dešimtmečio tokio pabudžio sankcijas. Federacinis teismas nusprendė kreiptis į parlamentą ir e, reikalauti, kad e, už šventvagystės nusikaltimus būtų taikoma mirties bausmė. Senatui buvo pateikta pakeitimų e, įstatymų ir teisingumo komitetas Senato pateikė tas e, pataisas tos pakeitimus ir e, pateikė tam tikrų komentarų. Viename iš komentarų komitetas e, sako, jog e, Komitetas taip pat e, Komitetas taip pat e, norėjo, kad jam būtų leista atlikti daugiau tyrimų. Taip pat e, komitetas kelia klausimą, kokie įstatymai taikami kitose musulmonų valstybėse. Ir Mano supratimu, e, galų gale e, tas įstatymas e, vis tiek buvo priimtas ir 2016 metais aš buvau šio komiteto narys ir Tuo metu vyko taip pat e, teismo procesai susiję su šventvagystėmis. Tad mes turėtume remtis archyvais ir tirti archyvinę medžiagą įvairius precedentus. Ir e, įstatymas yra labai bendro pobūdžio, formuluotės yra be galo abstrakčios ir reikėtų papildomų argumentų, kaip tas nuostatas padaryti konkretesnės ir taip pat reikėtų, e, kas daroma kitose e, valstybėse. Mes pradėjome diskusiją šitais klausimais su visomis interesuotomis pusėmis ir Tačiau problema yra ta, kad e, e, tos diskusijos buvo viešos ir žiniasklaida tuo labai domėjosi, ypač vakarų e, žiniasklaida, o diskusijos, kurios e, vyko komitete, teikia tam tikro optimizmo tuo metu. Ir kaip sakiau, e, užsienio žiniasklaida tuo labai domėjosi. Tačiau dvasininkija ir dvasininkų lobistinės organizacijos uh, ėmė į tai reaguoti į tokią padėtį ir jų nuomonė tai buvo nepriimtina. Ta, ta diskusija vyko ir mes pasikvietėme islamo ideologijos pat, pat, patarėją ir mes e, pateikėme medžiagą iš 2003, e, 2004 ir 2007 e, metų ataskaitų ir sakėme, jog ten yra sakoma, jog kiekvienas, kuris neteisingai apkaltina šventvagystę, ką nors, turi būti teisiamas taip pat griežtai, kaip ir tie, kurie yra teisiami dėl šventvagystės ir šią diskusiją įsitraukė ir Teisingumo ministerija ir kitos žinybos ir mes pateikėme rekomendacijas. Tos rekomendacijos e, su ataskaita buvo pateiktos e, Senatui. Šios rekomendacijos ir ta ataskaita vis dėl uh, nedavė rezultato. Aš norėčiau paklausti kolegų naujajame komitete, kad jisai imtųsi šitų klausimų nagrinėjimo. Tačiau e, svarbiausia, kad e, tas komitetas yra įsitikinęs, kad e, yra būtina pakeisti mūsų įstatymą reglamentuojantį šventvagystės. Komet, e, vyko, komet e, vyksta pirminis bylos tyrimas, komitete yra visų tikėjimų atstovų. Ir neturi būti čia remiamasi ypač pirminio tyrimo metu tik tai e, viena nuomonė. nieko negali. <laughs> Kalbant apie kitas rekomendacijas. Policijos e, protokolus taip pat policijos protokolai neturi būti E, rašomi e, puskarininkių. Karininkas policijos turi būti už tai atsakingas. Tai yra turintis pakankamą patirtį pareigūnas ir užimantis atitinkamą hierarchinį lygį. Reikia taip pat, kad būtų liudininkų parodymų. Tai e, yra 2004 metų rekomendacijų išvada. Mes e, taip pat rekomendavome taikyti tokia pat, e, tokias pat sankcijas tiems, kas klaidingai apkaltina šventvagystę kitus e, asmenis. Bet kokia diskusija šitais klausimais ar bet kokie reikalavimai, kad e, būtų keičiamas baudžiamasis procesas e, šios srities, turėtų šito, tokio, tokio pobūdžio iniciatyvos neturėtų būti laikomas šventvagystė pačios. ir taip pat, jeigu yra neteisingai kaltinamas kas nors, tai toks e, sąmoningas, neteisingas apkaltinimas turėtų būti taip pat e, griežtų sankcijų, tokių pat griežtų sankcijų e, objektas. Aš e, manau, kad tos rekomendacijos e, gali virsti realybę Galbūt mes e, negalime visiškai e, pakeisti to įstatymo, tačiau galime bent e, minimaliai pakeisti tuos e, probleminius aspektus. Pirmieji žingsniai turi būti daromi tą linkme. Aš manau, kad e, Mūsų senatas e, turi eiti tą linkmę. E, dabar aš esu pasirengęs atsakyti į jūsų klausimus. Thank you, grazie, grazie per il suo. Dėkoju už e, jūsų labai e, realistinį, aišku, pasisakymą. Na, o dabar perdodu žodį kitai e, mūsų viešniai. Mr. Chair, distinguished members of the European Parliament, ladies and gentlemen, the UN Special Rapporteur. Gerbiamas uh, uh, pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, Ahmadas Šahidas, uh, Junktinių tautų specialus pasiuntinys apgailestauja, kad šios dienos posėdė negali dalyvauti, bet tikėsi, kad ateityje turės galimybę. Tai specialio pranešėjo vardu norėčiau pasidalinti kokį darbą jis yra nuveikęs šventvagystės klausimais nuo tada, kai jis užėmė šitą postą 16 metais. Ir taip pat kokiu žingsniu buvo imtasi, kad būtų panaikintas e, šventvagystės įstatymas. Iš tiesų, šiais įstatymais labai dažnai naudojamasi e, kaip platforma vykdyti diskriminaciją e, dėl e, religijos arba tikėjimo. Ir šie įstatymai labai dažnai numato apsaugą tam tikrom religijom ir taikomi yra diskriminaciškai e, mažumų atžvilgio. Svarbu pažymėti, kad e, teisė į religinę ir tikėjimo laisvę yra įtvirtinta tarptautinėse susitarimuose ir uh, Iš tiesų um, reikia akcentuoti, jog religijos laisvė kaip po tokia neapsaugo religijų ar tikėjimų, nes asmenės yra tie, kas turi teisę naudotis tokia religijos laisvė. Yra numatyta apsauga ir teistiniams ir neteistiniam religijom. Kaip minėta anksčiau, dabar apie 70 valstybių turi šventvagystės e, įstatymus e, ir tie, kas už tokius įstatymus yra, labai dažnai na, e, sako, kad kai pasisakoma apie religijų atstovus, tai tokiu būdu yra kurstoma nesantaika. Ne Labai dažnai tokie įstatymai tarsi suteikia valstybei e, e, teisę, kurios religijos skatintinos, o kurios nutildytinos. E, ir kai valdžia riboja žodžio laisvę dėl to, kad tarsi žaidžinėjamos religijos yra, tai gali būti taip, kad įvairios nuomonės gali būti tiesiog draudžiamos ir tokiu būdu na, gali būti pažeisti ir taptautiniai žmogaus teisės, žmogaus teisų įstatymai. Ir labai dažnai tokiais įstatymais yra pasinaudama, kad būtų galima persekioti religinių mažumų atstovus, disidentus ir daugelį valstybių Jeigu, tarkim, asmenės laikosi kitokio tikėjimo negu e, valstybinė religija, e, patiria e, persiekimą, taikomos sankcijos yra kitose valstybėse. Šventvagystės draudimo įstatymai nėra vykdome ir savo e, darbe e, specialusis pranešėjas taip pat užsiema atskirais atvejais, bando e, aiškintis, kaip yra su kaltinimais dėl tam tikrų veiksmų, kaip galbūt vyriausybės veiksmai netitinka tarptautinių susitarimų, jis siunčia uh, raštus atitinkamom vyriausybėm. Specialusios pranešėjas bando išsiaiškinti, kurios bendruomenės, kurie individai yra labiausiai e, pažeidžiami, e, kalbant apie tokius e, piknaudžiavimus. Per pastaruosius dešimt metų specialusis pranešėjas e, yra parengęs e, apie 400 e, komunikatų kur yra nurodoma, kai e, e, vyriausybės e, iš tiesų neapsaugojo asmenų, kurie tiesiog taikiai naudojasi savo pagrindiniam teisėm. Apie 47 komunikatai buvo susijęs su šventagystės klausimais ir kadangi šiandien kalbame apie Pakistaną, apie Pakistaną tai nemažai komunikatų buvo skirta ir Pakistano vyriausybei žmogaus teisų komisaro biuras e, taip pat imasi e, įvairių iniciatyvų, apie visas nepapasakoks. Norėčiau atkreipti dėmesį į porą e, veiksmų, kurios remia ir. Uh, specialusis pranešėjas 11 metais žmogaus teisų komisaro biuras surengė kelis regioninius ekspertų seminarus, kuriuose dalyvavo valstybės, pilietinės visuomenės, mokslininkų bendruomenės atstovai. Buvo parengtas raboto veiksmų planas, remiamas 20 straipsnio antra dalim tarptautinio pakto dėl pilietinių ir religinių teisių. Juo yra draudžiamas neapykantos skatinimas, kuris galbūt sukeltų smurtą. Ir iš tiesų yra kalbama apie, apie tai, e, kaip turėtų būti taikomas 20 CCPR e, straipsnis. E, yra numatyti kriterijai, pagal kurios tai būtų nu, nustatoma, tai yra ir pasisakymo turinys, ir poveikio tikimybė. On freedom of expression, freedom of religion or belief, and other freedoms. It furthermore recommends Rekomenduojama, kad valstybės turinčios šventvagystės įstatymus panaikintų juos, kadangi šitie teismai varžo religinio tikėjimo laisvę, varžo diskusijas dėl religijos naujesnė iniciatyva, kurios ėmėsi žmogaus teisų komisaro biuras, tai yra ta deklaracijas ir 18 įsipareigojimų buvo patvirtinta 17 kovo mėnesį. Yra kalbama apie tai, jog reikia kalbėti apie ryšį tarp įvairių religijų, e, religijų e, lyderiai potencialiai gali turėti reikšmingą e, vaidmenį, ištikrinant žmogaus teisės. Tai akcentuoja ir žmogaus teisų komisaras, specialusis pranešėjas kalba apie tai, jog reikėtų įtraukti visus įmanomus veikėjus, įgyvenant rabato veiksmų plan, planus veiksmus ir taip pat 18 įsipareigojimų. Tai taip pat apima įsipareigojimą nevykdyti represijų tiems, kas kritiškai pasisako apie religinius tikėjimus, nors galbūt tikintieji laikytų to neteisingo. Taip pat akcentuojama, kad yra žalingas ryšys tarp, tarp e, kaltinimo dėl šventakysės specialusios pranešė, pranešėjas e, e, konstatuoja. kad įvairių religinių grupių atstovai ir, ir pasauliečiai yra pažeidžiami įvairiose pasaulio šalise ir artimuosiuose rytuose, ir pietryčių mm, Azijoje. Specialusis pranešėjas mano, kad e, čia labai svarbios nacionalinės institucijos, parlamentai gali panaikinti šventagystės įstatymus ir sus, sustiprinti teisinę apsaugą žodžio e, laisvai. Pateiksiu konkretų uh, pavyzdį. Ankstesnė specialioji pranešėja kritikavo diskriminacinį teisės aktą Junktinėje karalystėje rekomendavo dekriminalizuoti šventvagystę. Ir po to ir abu parlamento rūmai pasiremė jos rekomendacijom Vyko diskusijos šalies e, e, viduje ir iš tiesų buvo e, panaikintos tos precedento teisės nuostatos ir atitinkamai tai turėjo poveikio tokiam šalim kaip Pakistanas ir Bangladešas, kuris paveldėjo tam tikrą prasme precedentinę teisę ir kurių įstatymai buvo patvirtinti remiantis ją teisės saugos pareigūnai, taip pat teismai gali užtikrinti, kad įstatymo viršenybės užtikrinimas atitink, atitiktų valstybės įsipareigojimus dėl uh, žmogaus uh, e, teisų, ypač kai kalba eina apie teisės tų asmenų, kurie priklauso religinėms mažumoms. Specialio pranešėjo taip pat uh, kreipėsi į vyriausybės, kad panaikintų šventvagystės įstatymus ir kad šiame procese būtų sustelkta į tai, kad būtų stiprinama e, žodžio e, laisvė ir kad būtų e, gerbiama religijos laisvė ir nediskriminavimas. Norėčiau priminti Europos parlamente prieš dešimt metų pasakytą kalbą. E, šventvagystės e, įstatymai e, gali būti žalingi, nes tai gali sukurti netolerancijos atmosferą. Kaltinimai dėl šventvagystės gali užtildyti tuos, kas kritikuoja ir gali lemti žmogaus teisų pažintinėjimus jeigu tie asmenės bus e, persekiojami, jiems bus taikomos e, sankcijos dėl religinės šventvagystės. Dėkuoju. Dabar žodis kolegoms. Man Bukner. E, Dėkuoju. Tai, ką Jūs paminėjote savo pasisakymo pabaigoje, mano supratimu, yra labai svarbus dalykas. Yra apostazijos įstatymas yra religijos keitimo įstatymas ir jis galioja pirmiausia islamo valstybėse ir Pakistane taip pat. Tai yra pakankamai pavojinga, todėl kad moteris turi likti musulmonėmis, jeigu jų tėvas yra musulmonas, bent jau tol, kol jos neišteka. Žinome, kad buvo paskelbta mirties bausmė e, ne kartą dėl išsižadėjimo to tikėjimo. Aš žinau bent jau vieną atvejį, kai moteris buvo krikščionė, buvo išauklėta krikščioniškai, bet taip jau nutiko, kad jos tėvas buvo musulmonas. Ir tai yra iš tikrųjų labai kritinis momentas. Irane, man regisi, taip pat yra įstatymas, kuris labai panašus Jis nesivadina šventvagystės, kovos su šventvagystė įstatymu. Tai yra įstatymas nukreiptas prieš Dievo priešus. Ir tokiu būdu tą įstatymą galima taikyti labai plačiai. Pavyzdžiui, kritikuoji vyriausybę, kuri yra pavaldi vyriausiajam vadui, vyriausiam vadovui. Tai jau gali būti palaikyta priešiškumu Dievui, ar ne? Tiek norėjau pasakyti. Ir norėčiau išgirsti, ką Jūs manote apie tai, ponė Celer. Prašom. Ponas Celer, ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū ponui Babar, pirmiausia, kuris sutiko susisiekti su mumis iš uh, Islamabado. Pone Cegai pateikė taip pat situaciją pasaulyje, pristatė mums ją ir taip pat noriu padėkoti. Po dviejų savaičių vyks rinkimai Pakistane. Aš vyksiu į steb, rinkimų stebėjimo misiją su Europos parlamento delegacija sudaryta šiam tikslui. Vienas iš kilančių klausimų yra toks, ar kampanijos rinkiminės metu buvo diskutuota apie šventvagystę, apie tai, kaip jie traktuoti, kas tai yra. Girdėjau, kad kandidatas, kuris turėtų būti labiau toks vakarietiškai nusiteikęs, labai aiškiai ir griežtai pasisakė už šio įstatymo išlaikymą. Įstatymo kovai su šventvagystė išlaikymu. Na, yra visur pavyzdžių, kad kai kurie įstatymai taikomi piknaudžiaujant, siekiant pirmiausia vykdyti priespaudą religinių mažumų atžvilgių pirmiausia, arba tiesiog naudoti tą įstatymą kitiems tikslams pasiekti. Jais naudojantis galima pavyzdžiui paskelbti tikrą raganų medžioklę, įkalinant žmonės e, už kokias nors skirtingas negu oficialiosios pažiūras. Matėme tokių atvejų daug viduramžiais. Ir tie apkaltinti asmenys sunkiai sulaukia gynybos. Tie kaltinimai dažnai būna nepagrysti. Ar yra kokie nors nacionaliniai apsaugos mechanizmai tiems žmonėms? Jeigu žmogus buvo nekaltai apkaltintas, ar jis gali sulaukti kompensacijos? Ar Pakistano vyriausybei labiau patinka nesikišti į tokius dalykus ir nesakyti nieko? Ar yra numatyta kompensacijos galimybė žmogui, kuris buvo apkaltintas šventvagystė nekaltai. Pirmininkas, ačiū. Ponas Rafael Varholan iš žmogaus teisų skyriaus. Prašom, žodis jums. Labadiena visiems. Ačiū už man suteiktą žodį. Labai trumpai norėčiau tarti keletą žodžių dėl Europės, Europos išorės veiksmų tarnybos uh, darbus susijusius su šiais įstatymais. Jūs puikiai žinote, kad turime gairias dėl religijos ir tos gairės yra naudojamos visų delegacijose, labai aiškios, taip pat ir dėl šventvagystės. Mes žinome, kad žodžio laisvė ir religijos laisvė yra tie dalykai, kurie e, yra traktuojama atskira. Mes manome, kad žmogaus teisės ir religijos laisvė yra gaučiai susiję, reikia ginti ir vieną, ir kitą. Būtina ginti žmogaus teisę, išreikšti savo nuomonę, nesvarbu, kokio tikėjimo, kokios religijos būtų žmogus. Taip pat yra aktualu paminėti, kad dažnai uh, ta religijos laisvė, ar tiksliau nelaisvė, tos gnaužimas yra nukreiptas prieš religinės ar etinės mažumas. Taigi gairias mes turime, ES jomis remiamsi ir ten yra pasakyta, kad e, kai ribojama žodžio laisvė religijos laisvės e, re, labui, tuomet turi būti veikiama e, ko, kovos už šventagystę teisės aktai taip pat e, yra neteisėti tais atvejais, kai ribojama žmogaus teisė reikšti savo nuomonę, kai ribojama jo laisvė ir galimybė pareikšti nuomonę. ES turėtų e, siūlyti šalims dekriminalizuoti tokius, e, tokias veiklas, kai žmogus ir tik reiškia savo nuomonę. Negalima taip pat E, sutikti su tuo, kad būtų laik, taikomos įkalinimo bausmės už tai. Ši situacija kelia susirūpinimą, mes esame pateikę savo rekomendacijas specialiesiems pranešėjai, su kuriais dirbame labai glaudžiai. Mes neseniai konsultavome su pilietinės visuomenės organizacijomis dėl gairių įgyvendinimo. Viena iš svarbiausių rekomendacijų buvo e, pasisakyti ryštingiau prieš tos įstatymus, kurie įteisina kovą su šventvagystė. Mes nuolatos šį klausimą keliam, vykdydami politinį dialogą su šalimis, kurios turi tokius įstatymus kovai su šventvagystė. Mes taip pat vykdome tą vadinamąją tylėją diplomatiją ar privačią diplomatiją. Mes teikiame savo argumentus tam, kad nebūtų kriminalizuojami šitie pažeidimai. Kaip žinia, mes nuolatos pietryčių Azijos šalyse e, ar už Saharės Afrikos e, regione keliame šį klausimą. Pilietinės visuomenės organizacijos vaidmuo čia yra esminis, e, kaip ir parlamento, kad vaidmuo, kad būtų nuolatos stebima situacija ir pranešami ne, neleistini atvejai mūsų E, tarnybai. Svarbu ir toliau dirbti su parlamento nariais, kad būtų e, formuojamos galimybės ateitie atšaukti tokius įstatymus. Svarbu visiems dirbti kartu. Na ir paskutinis dalykas - dirbama ir toliau ir jungtinių tautų organizacijos rėmose. Ahmed Šahai lankėsi neseniai Briuselėje ir uh, buvo diskutuojama apie galimybę vykdyti bendrus veiksmus, telkti pastangas, e, remtis individualiais atvejais, kad tų įstatymų liktų kuo mažiau atvejų. Dėkuoju. Aš taip pat norėčiau pateikti klausimą senatoriui Babar. Jūs e, pasakydamas sakėte, jog e, Pakistanas pasinaudoja bendra lengvatų sistema Ir e, noriu paklausti, ar turint omenyje, kad yra metinis peržiūrėjimas šitų dalykų, tai ką Jūs manote, kaip Pakistanas laikosi principų numatytų tarptautinėse konvencijose, pavyzdžiui, e, ar laikosi nuostatų dėl religinės laisvės gerbimo ir Europos Sąjunga galbūt gali akcentuoti šitos dalykus dėrybų metu ir pateikti tų pavyzdžių, problemų, kurių kyla dėl šventvagystės įstatymo nuostatų. Ir dabar suteiksiu žodį mūsų svečiams, pirmiausiai poniai Zagajų, paskui senatoriai. Dėkuoju. Dėkuoju, kad e, suteikite man e, žodį. Norėčiau padėkoti visiems už labai įdomius e, komentarus. Paskutinis kalbėtojas pats turbūt atsakė į klausimą, kokių veiksmų reikėtų imtis. Kaip aš sakiau savo pasisakymę, tas faktas, kad e, šventvagystės e, įstatymai gali būti aptariami diskusijų metu, e, veda į tai, jog valstybės turi pradėti gyventi rodydamas pavyzdį kitoms ir manau, kad Iš tikrųjų, tai prisidės prie galimybių tos dalykus e, įtvirtinti labiau ir, ir, ir, ir garsiau kalbėti šitais klausimais. Žodis e, senatoriui Babar. Dėkoju. Iš e, iki šiol vykusios diskusijos aš uh, užsirašiau kai kurios aspektus ir norėčiau juos reaguoti dabar. Uh, Kas gali būti padaryta Pakistane? Ir e, kokiu mastu ES gali mums e, padėti? Mes e, turime, tiksliau jūs turite atitinkamų priemonių Iš tikrųjų, mes e, turime kelti klausimą apie tai, kas vyksta dabar nagrinėjant e, e, šį įstatymą mano minėtame komitete. Aš taip pat pasakyčiau, kad tai yra visuomenės problema. Diskusija šituo klausimu turi akcentuoti būtent visuomeninius aspektus, ne tik tai teisinius e, aspektus. Aišku, reikės ilgo laiko tam, kad būtų pakeista padėtis ir reikia daugiau švietimo šitais klausimais. Aš manau, kad e, reikia eiti būtent e, šituo keliu. E, Pakistane vyks rinkimai ir mūsų politinės partijos yra įsipareigojusios imtis priemonių, kad e, religiniai įstatymai nebūtų netinkamai gyvendinami. Politinės partijos tiek mažesnės, tiek e, didelės partijos taip pat e, yra veikiamos ekstremistinių religinių organizacijų, kurios e, deda įvairias pastangas, kad e, įstatymai būtų apeinami. Yra politinių partijų, kurios e, yra susijusios su tais ekstremistiniais religiniais judėjimais ir organizacijomis. Ir dabar busimųjų rinkimų kontekste reikėtų taip pat nagrinėti ir kelti šitos e, klausimus. which were banned should not be allowed to resurrect under different names ir tai neturėtų daryti neturėtų suteikti galimybės kvestionuoti rinkimų rezultatus. Ne tik Pakistane, bet e, ir, ir ne tik tai religinių, religiją reglamentuojančių įstatymų kontekste e, mes turime nagrinėti tuos dalykus, mes turime akcentuoti žodžio laisvės aspektą nes Konstitucija numato garantijas dėl žodžio laisvės, tačiau pastaruoju metu buvo imtasi tokių priemonių šiame kontekste, kurios apriboja žodžio laisvę, nepaisant Konstitucijos garantijų. Kitaip sakant, garantijos yra, bet praktiškai jomis pasinaudoti ne visuomet galima. E, Pakistano žiniasklaida komentuoja šitos dalykus ir jūs galite iš mūsų žiniasklaidos susidaryti vaizdą dėl tų apribojimų. Bet, kaip sakiau, konstitucija numato žodžio laisvės garantijas, nes konstitucija numato teisę informaciją ir žodžio laisvę. Ir būtent rimdamėsi šiais aspektais mes turime e, dėti daugiau pastangų švietimo plotmėje. Kaip jūs e, žinote, e, mes e, paveldėjome tos įstatymus iš kolonijinių laikų. Aš manau, kad Pakistane pastaraisiais dešimtmečiais ekstremis, ekstremizmas kilo ir turi dabar rimtą politinį pagrindą. Politinis islamas tampa nuolatinė tendencija ir tai tampa politinė vyraujančią srovę ir šiame kontekste mes turime kovoti už žodžio laisvę. Gerai, dėkoju už atsakymus. Norėčiau taip pat padėkoti kitiems kalbėtojams, pasisakėjams mūsų šios dienos diskusijose. Iš to, ką girdėjome, matome, jog e, šventvagystę reglamentuojantis įstatymą ir jo taikymas e, yra iššūkis ir tarptautinė bendruomenė turi atremti tos iššūkius per dialogą. Mes kaip Europos parlamentas turime taip pat tam tikrų įsipareigojimų ir atsakomybės šiais klausimais ir turime dirbti kartu su kitomis institucijomis ES ir su valstybėmis narėmis, dėdami pastangas, kad nebūtų piknaudžiavima tais įstatymais tarptautiniu mastu. Tad e, dėkuoju dar kartą mūsų e, svečiams, kalbėtojams ir šią posėdžio e, dalį baigiame. Kitas posėdis vyks rugsėjo 6 dieną. Visiems gerų atostogų. Thank you.